Chuck est là, tout le monde est là. Buongiorno. Iniciamo. Eh... Labas rytas, pradėkime posėdį. Žmogaus teisų pakomitečio posėdį pradėkime. Aš noriu paklausti, ar turite kokių pastabų dėl darbo tvarkės. Toliau, ankstesnio posėdžio. Tai yra Liepos 11-12 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu neprieštaraujate, galime pereiti prie pirmininko pranešimų. Rugsėjo mėnesį mėnesį plenarnėje sesijoje buvo patvirtintos trys rezoliucijos skubos tvarka, viena dėl Ugantos, viena dėl Mianmaro, viena dėl. Mm, e, e, dėl Mienmaro buvo dėl žurnalistų Valonė ir Kuanso ir dėl Kambodžos buvo būtent dėl Kimsohos atvejo. Toliau e, rezoliucija priimta dėl Anahmar e, kitų bedainų kaimo sugriovimo grėsmės. Toliau plenarinėje sesijoje pirmoje spalio mėnesį patvirtinome tris rezoliucijos skubos tvarka dėl žiniasklaidos laisvės blogėjimo Baltarusijoje dėl Junktinių Arabų Emiratų ir konkrečiai Ahmed Mansur e, atvejo e, bei dėl uh, gūrų kazahų padėties Xinjiang gūrų autonominėme regione Kinijoje. Taip pat noriu um, pasakyti, kad e, tarptautinės dienos kovai su mirties bausme mm, proga mm, mes dar kartą pareiškime, kad ES tvirtai tai vieningai smerkia ir pasisako prieš mirties bausmę, bet kokiais atvejais, bet komis aplinkybėmis. Uh, Mm, mes mm, turime gerų žinių šioje srityje, tačiau aišku, kad kova su mirties bausmės taikymu turi būti nenuilstama, intensyvi, ypač dėl to, kad ir tikrai neraminanti yra situacija, kad labai daug toliau vykdoma mirties bausmių yra ne Kinijoje, taip pat neramina ir pasikeitimai Egipte. Uh, bei mm, tai Baltarusijoje. Tai iš tikrųjų mūsų kova prieš mirties bausmę yra jau tikrai sena, intensyvi, bet sudėtinga. Ir mes kalbame, aišku, šiame kontekste ne vien tik tai apie mirties bausmės sustabdymą, bet ir kitus e, esminius elementus, kai e, sėtinius su žmogaus teisėmis. Uh, pavyzdžiui, kokios yra kalėjimų sąlygos, kokia yra situacija su kankinimais, netinkamo elgesiu, kiek yra teismų nepriklausomumo, ar yra sąžiningi teisingi teismai kokios yra nepilnamečių teisės bei šeimos narių tų, kuriem buvo įvykdyta mirties bausmė. Taip pat norėčiau šiame kontekste priminti, kad 19 metų vasarį ES kartu su Belgija rengs pasaulio suvažiavimą kovai su mirties bausme čia Belgijoje. Atidarimo ceremonija ir pirmoji plenarinė sesija įvyks Europos parlamente, tai tai bus puikia proga aptarti šios klausimus su kolegomis, parlamentarais, su ministrais, pilietinės visuomenės atstovais, aktyvistais, taip pat privataus sektoriaus atstovais iš, iš šios sektoriaus ir aš labai tikiuosi, kad jūs visi labai aktyviai dalyvausite šiame pasaulinėme renginyje. Dabar galime kalbėti apie mm, mūsų mm, žmogaus teisų pakomitečio misiją į Turkiją ir Taip pat, kalbant apie demokratijos skatinimą, reikia paminėti Europos uh, interuniversiteto centrą. Mm, taigi, mūsų komiteto delegacija lankėsi Turkijoje rugsėjo 17-19 dienomis. Delegacijai vadovavo kolegė Marytė Šakė, delegacijos nariai buvo Soraya Post ir Vahid Khan. Um, ankstesnis vizitas į tą valstybę buvo surinkta 16 metų gegužė ir iš tikrųjų situacija labai smarkiai pasikeitė. Aš iš karto norėčiau suteikti žodį kolegoms Marytė, prašom. Ačiū pirmininką už galimybę pristatyti naujausią informaciją. Iš mūsų vizito į Turkiją, manau, momentas buvo tikrai svarbus ir daug kas iš tikrųjų pasikeitė. Uh, nuo praeito karto, kai žmogaus teisų pakomitytis lankėsi e, Turkijoje 16 metais. Tuomet aš irgi, beje, Taip jau atsitiko, kad vadovau delegacijai, taigi aš turėjau galimybę įvertinti, kas pasikeitė, kas nepasikeitė per tą laikotarpį. Dėmesys buvo sutelktas į žmogaus teisų gynėjus, pilietinę visuomenę, tuos, kas yra tikrai labai svarbus uh, žmogaus teisų gynimo srityje, ar tai LGBT būtų, ar tai pabėgėlių teisės, ar tai kalinių teisės, ar tai būtų žiniaslaidos laisvė. Mes susitikome su labai plačiu spektru atstovų žmogaus teisų organizacijų. Ir jie visi kalbėjo apie tai, kad statymo viršenybės principai grėsia didžiulis pavojus Turkijai kiek optimistiškiau kalbėjo tarptautinių organizacijų atstovai, kurie dirba su pabėgėliais, su pabėgėlių vaikais. Kiti tarptautinių organizacijų atstovai Turkijai sako, kad iššūkiai yra dideli ir sudėtingi, tačiau Turkija pakankamai gerai uh, Mm, susitvarko su 3,5 maždaug milijonų pabėgėlių prieimimu valstybė. Tai aš manau, kad iš tikrųjų tuo met, kaip įvertinys mūsų situaciją, palygini, kokie skaičiai čia Europoje pabėgėlių, tai tikrai mm, supranti, kad daug kuklesnė, mm, kuklesnis mūsų indėlis. Sutikome su ambasadoriumi, su jį taip pat įprastiniai buvo susitikimai su Turkijos nacionalinės asamblėjos įvairiomis frakcijomis Taip pat mus priėmė trys ministrai Turkijoje. Manau, kad tai jau yra tikrai reikšmingas elementas, nes tai parodė, kad tikrai aukštų lygių buvom priimti ir tai um, rodė, kad bent jau retorika keičiasi iš Turkijos pusės ir um, dar kartą Jie pareiškė, kad jie galvoja, kad ES ir Turkijos santykiai jiems yra svarbus. Mūsų atsakas buvo toks, kad jeigu norite atkurti santykius tarp ES ir Turkijos, pradėkite ne nuo kalbėjimo apie žmogaus teisės ir įstatymą viršinybę, o nuo um, parodymo, kad iš tikrųjų um, paleisite žmonės, kuriuos sulaikėte neseniai, kad iš tikrųjų uh, yra esminis proveržis, sakykime, žmogaus teisų ir įstatymo viršenybės kontekste. Taigi, signalą apie atvirumą mes išgirdome, tačiau mūsų atsakymas buvo toks, kad darbais, o ne žodžiais viską įrodome ir tai yra svarbiausia ir, ir problemų iš tikrųjų skaičius vis tik tai daugėja. Taip pat turėjome galimybę apsilankyti įvairiose ES finansuojamuose projektuose, konkrečiai mokykloje, kur tikrai labai daug dirbama e, kovant su diskriminacija tarp vaikų, nes tai iš tikrųjų labai didžiulis iššūkis. Mes matome ir savo visuomenėje, tai taip pat yra didžiulis iššūkis, kuomet pabėgėliai yra priimami į visuomenę, į visuomenės bendruomenės, į mokyklas ir kitur. Tai iš tikrųjų labai didelė e, yra ta problema dėl diskriminacijos ir iš tikrųjų jie stengiasi labai daug dirbti įveikiant psichologinės problemas, kurių tikrai e, dažnai pabėgėliai turi labai rimtų ir, ir sudėtinga jiems pradėti tą naują gyvenimą. Uh, Tai gal toks būtų trumpas e, mūsų pokalbių pristatymas. Aišku, mes siekėme, kad būtų paleisti tie individai, kaip Osman Kavala ar kiti, kurie yra Europos parlamento prioritetiniuose sąrašuose. Uh, Ar mes tik, tikimės, kad mm, tas e, siekis geresnių santykių su Europa e, bus lydimas ir konkrečių veiksmų, kad iš tikrųjų iš Turkijos pusės e, bus atsižvelgta į mūsų raginimus užtikrinti žmogaus teises ir įstatymo viršenybę. Ačiū nedaug ką turiu pridurti. Iš tikrųjų, puikiai pristatė Marytė, kas, ką mes, su kuo mes susitikome, ką aptarėme, tik tai noriu paminėti, kad auga homofobija Turkijoje, sakyčiau. Vidaus reikalų ministras išsa, tikrai labai homofobiškai kalbėjo. Ir taip pat dėl LGBT e, judėjimo e, uždraudimo Ankaroje mes prašėme jų e, nutraukti tą draudimą, bet jis tikrai labai homofobiškai buvo nusiteikęs, taigi jis net nesileido į kas kalbas. Aš manau, susitikimai buvo tikrai labai geri, labai. Mm, stiprios diskusijos. Buvo pasakyta, kad mes ES gal nesuprantame jų situacijos, jų problemų, ypač problemų kovojant su terorizmu, su ISIS, su PKK, su Gulan judėjimu, kurį jie irgi priskiria prie teroristinių judėjimų. Taip pat jie mums priminė apie jų didžiulį darbą, gerą darbą, kurį atlieka su pabėgėliais. Uh, jie tarsi yra ES sergėtojai prie ES sienų. Tačiau man taip pat susidarė įspūdis, kad jie tikrai nori priartėti prie Europos, jie turi tam tikrų ekonominių problemų, taip pat jie turi mm, problemų su kitomis svarbiamis jėgomis, kaip kad JAF ar Rusija, taigi yra tas noras suartyti su Europos Sąjunga, sakyčiau, bet manau, kad mes turėtumėm iš toliau labai tvirtai ir ištingai ginti žmogaus teisų gynėjus ir reikalauti įstatymo viršenybės principo taikymo bei demokratinių vertybių įtvirtinimo ir, ir, ir aišku, visų tų vertybių uh, už kurias pasisako Europos Sąjunga. Tai kelias, aš manau, jiems yra ilgas, bet, na, durys atviros ir, kaip kolegos sakė, iš tikrųjų labai tinkamas buvo momentas pasirinktas šiam vizitui ir jie aiškiai parodė, kad tikrai mes esame laukiami, bet, aišku, turėtumėm nepamiršti, kad jų situacijos mes nesuprantam iki galo. Taigi. Unfortunately, uh, the EPP did not Dėja, EPP nusprendė nesiųsti savo atstovų, taip pat ir kitos frakcijos, taigi buvo du kolegos iš SND ir aš. Na, buvome kukli, bet tokia galinga organizacija. Taip, iš tikrųjų, jai vadovavo kolegė Čekė. Tikrai kokybiška delegacija. Noriu padėkoti Jums už šią ataskaitą. Manau, kad turime ir toliau daryti atitinkamą spaudimą Turkijos institucijoms, nes kai kuriuose šalise tikrai kova su terorizmu yra svarbi, tačiau daug valstybių tuo naudojasi kaip pretekstu užgneušti nepa, vidinį nepasitenkinimą. Todėl mes turime ir toliau daryti spaudimą. Vyko ir kita misiją į e, žmogaus teisų ir demokratijos skatinimo universitetų centrą Venecijoje. E, vyko penki šio pakomitečio nariai. Jie lankėsi tame centre. Tas vizitas įvyko labai tinkamu metu, nes mokymai žmogaus teisų klausimais yra labai svarbus. Mes dar pakankamai nepasidomėjome šią sritimį. Aš manau, kad ateityje tuos klausimus reikėtų įtraukti į mūsų darbo atvarkę. Venecijos e, tarp universitetinis centras tampa tokiu integruotu centru. Mūsų delegacijai vadovavo Barbara Lochpiller. Iš karto noriu suteikti jai žodį, kad e, ji papasakotų, kas vyko tos misijos metu. Prašom. Ačiū pirmininkė. Mūsų misija taip pat buvo aktyvi, įtempta. Mm, iš Turkijos iš karto vykome į Veneciją, taip pat e, kartu vyko ir du, dvi, dvi kolegės iš EPP, ponė Kvistkų Trovol, mm, ponė Zovko ir aš. Mes apsilankėme Europos tarp universitetinėme žmogaus teisų ir demokratijos skatinimo centre. Šios misijos tikslas, pagrindinis tikslas buvo stiprinti parlamento ir to centro bendradarbiavimą. Tai yra svarbus žmogaus teisų tyrimų tinklas. Mes norėjome suprasti ir įvertinti to centro, EUK centro e, svarbą. Šis e, centras dabar siekia virsti svarbiu e, žmogaus teisų mokymo pavyzdiniu projektu. Kai kas iš mūsų rašėme DEFCO, kreipėmės į DEFCO ir supratome, kad DEFCO susiduria su dideliais finansavimo apkarpimais ir norime suprasti, kaip tai paveiks jų būsimą veiklą. Taip pat norėjome geriau suprasti, kokių iššūkių ir galimybių yra žmogaus mokymo žmogaus teisų temas rytyje. Ir, na, mm, turiu pasakyti, kad e, Šis centras yra didžiausias specializuotas universitetų dėstytojų e, tinklas Europoje ir visame pasaulyje. Taigi, kaip mes įvertinome šį tinklą? Mums gavome daugiau informacijos, kaip tas tinklas veikia, struktūra yra sudėtinga. Uh, Dėstytojai nedirba ten nuolat, jie vyksta. Į Veneciją atvyksta iš įvairių universitetų, taigi supratome, kaip vyksta bendradarbiavimas Europoje ir pasauliniu mastu. Manau, kad susidarėme gana gerą vaizdą apie tai, kaip dirbama šiuo metu vyksta to centro transformacija, jis nori tapti tokiu visiškai integruotu tinklu. Mūsų delegacija suprato, kad reikia labai tiksliai apsispręsti, ko reikia, kad sustiprintume parlamento ir EUK bendradarbiavimą. Ir manome, kad rengiant kitą susitikimą, tam parengti tokį supratimo susitarimą memorandumą, kurį seniai siūlė pirmininkas Pancerį ir tam pritarė ir, ir dėstytojai. Ir kiek suprantu, kolega ponas Štutsman, na, ponas Štutsman taip pat dalyvavo mūsų delegacijoje ir kiek suprantu, šiuo metu jis kaip tik ir rengia tokį susitarimo memorandumą. Manau, kad mums reikėtų užbaigti šį darbą. Ir, žinoma, turime čia dirbti drauge mano supratimu, galėtume pasižiūrėti į panašius susitarimus ir pritaikyti juos ajuk. Tai būtų administracinio lygio susitarimo memorandumas. Mes visi suprantame, kad e, reikia e, laikytis kitokio požiūrio į komunikaciją, į valdymą ir susitarimo memorandume. Turėtume apie tai kalbėti labai konkrečiai. Mes taip pat e, manome, kad būtų naudinga, jeigu Ajuk prisidėtų prie tyrimų temomis, kurios yra svarbios Europos parlamentui, taip pat, kad EUK bendradarbiautų su Europos parlamento tyrimo struktūromis, galėtume taip pat organizuoti mokymus ir Sakarovo premijų laureatais, galėtume e, renkti specializuotas e, diskusijos ir diskusijas ir taip pat mokymus Europos parlamento nariams. Mes taip pat turėtume panagrinėti, kaip EUK galėtų prisidėti prie Europos parlamento renginių, pavyzdžiui, Tarptautinės demokratijos dienos ar kitokių renginių, pavyzdžiui, metinio susitikimo su ambasadoriais parlamente. Tikiuosi, kad šis darbas bus sėkmingai baigtas ir pasirašysime sustarimo memorandumą. Mes taip pat e, surengėme dienos susitikimą ir su studentais. Džiaugiuosi, kad kolegos buvo aktyvūs, įvyko plenarinė diskusija su studentais apie Europos parlamento darbą žmogaus teisų srityje, taip pat vyko atskiri seminarai. Ir paskutinę dieną išklausėme, dalyvavome ir studentų diplominių darbų gynime. Aš manau, kad yra daug galimybių Europos parlamentui bendradarbiauti su EUK ir pasauliniu universitetų miesteliu. Yra galimybių organizuoti studentų mainus, e, dėstytojų mainus ir galime bendradarbiauti mokymo žmogaus teisų srityje numatomi ir kiti veiksmai. Kaip tik vakar gavau informaciją, kad lapkričio 7 dieną žmogaus teisų pasaulinis universitetinis miestelis surenks mm, konferenciją žmogaus, apie žmogaus teisų svarbą. Tas susitikimas vyks čia parlamente, salėje A1E1. Ir šis centras e, pristatys savo veiklą ir ateities pageidavimus. Be to, vakar AFET išplėstinėme biure buvo nuspręsta, kad mūsų DROAPA komitetis surenks klausimus, mokymų žmogaus teisų klausimais. Švietimo žmogaus teisų klausimais. Taip pat e, svarstoma, e, kaip reikėtų keisti požiūrį į lėšų rinkimą, finansavimą. Aš tikiuosi, kad atitinkami signalai buvo išgirsti ir mes užsitikrinsime pokyčius. Manau, kad čia mes turime sukaupę labai didelės patirties, daug turi patirties ir um, visi um, dėstytojai, buvę studentai. Ir mes negalime rizikuoti e, per daug mažinti finansavimą tokiai institucijai. Negalime leisti, kad finansavimas būtų sumažintas tiek, kad ta institucija nebegalėtų toliau veikti. Taigi galbūt galėtume pritarti nedideliam finansavimo apkarpimui, bet uh, turi būti galimybė jiems tęsti šį svarbų darbą. Ačiū. Ačiū už šį, šią labai, labai išsame ataskaitą. Ačiū, Barbara, labai atidžiai klausiausi ataskaitos, turiu keletą klausimų. Na, turiu atvirai pasakyti, kad pirmą kartą išgirdau apie šią programą, o aš įsivaizdavau, kad aktyviai dirbu žmogaus teisų srityje, todėl nustebau. Ir dėl to aš ir manau, kad verta labai kritiškai viską įvertinti. Žinoma, aš pritariu viskam, ką sakėte apie žmogaus teisų svarbą, taip pat sakėme, kad reikia kovoti su biudžeto apkarpimais, jeigu jie yra neteisingi, tačiau e, dabar E, girdėjau to, tokių labai praktinių dalykų apie universitetų darbo organizavimą, bet man kilo klausimas, ar iš tikrųjų čia yra mūsų reikalas. Taip pat norėčiau paklausti, kaip ši institucija, kaip šią instituciją galima būtų palyginti su daugeliu kitų Europos parlamentų globomų institucijų. Kodėl mes turime išskirti šią programą, kodėl turime kviesti šios programos atstovus. Yra daugybė kitų universitetų, kurie turi daug e, reikšmingesnę reputaciją ir gali mums daug ką pasiūlyti. Taigi noriu paklausti, kodėl mes tam skiriame dėmesio, ar mes finansuojame tą programą, ar. Na, o galbūt reikėtų pasakyti, kad mintis buvo gera, bet visą tą darbą reikėtų organizuoti šiek tiek kitaip ir galbūt ne parlamento nariams reikėtų spręsti, kaip turėtų būti organizuojama ta programa. Gal aš kažko nesupratau, bet iš tikrųjų niekarto man nėra pasitaikę, kad mes taip e, įsitrauktume į akademinės institucijos darbą. Bet žinoma, žmogaus teisės man rūpi. Altri. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Prigau, Suraja. Suraja. Neturiu ką pridurti prie ponios Lochbiller ataskaitos. Tiesiog pritariu viskam, ką jis sakė, reiškiu jai paramą ir manau, kad e, tas darbas svarbus. Tiesiog ta institucija nepakankamai reklamuojasi, nepakankamai kalba apie savo darbą ir tai reikėtų keisti. Buvo ieškoma ir kitų finansavimo šaltinių po susitikimo su mumis. Ta institucija tikrai suprato, kad e, turi tam skirti daugiau dėmesio. Ir aš pritariu Maryčiai. Ir aš nebuvau girdėjusi apie tą centrą, bet dabar ten apsilankiusi ir susipažinusi su tuo centru, manau, kad jo, darb, jo, darbas, jo darbas labai svarbus. Ir kaip sakė Barbara, buvome susitikę ir su studentais, e, teisininkais. Jie tikrai atsidavę šiai sričiai ir, na, atsitinka taip, kad e, sprendimai ne, nepriimami, mes buvome apie tai informuoti, bet aš sutinku, kad tas centras turi būti matom, labiau matomas, turi gal, kalbėti apie tai, kokia jų darbo nauda Mm, bet aš pritariu šiam klausimui. Barbara Lokviller. Taigi, kodėl mes apsilankėme tame centre? Manau, kad į mus kreipėsi todėl, kad yra numatomi biudžeto apkarpimai daugiametėje finansinėje programoje ir tapo akivaizdu, kad tas centras nebegalės veikti taip, kaip veikia iki šiol. Uh, Taigi mes Druapa komitetyje svarstėme, kur galėtume apsilankyti. Žinoma, ne mūsų darbas yra teikti konkrečias rekomendacijas, kaip pritraukti finansavimo, bet mm, mm, EDH, mm, EDHR projektas EIDHR projektas buvo finansuojamas 15 metų ir turime galvoti apie ateitį. Ir aš sužinojau, pavyzdžiui, kad prieš penkerius ar aštuonerius metus Europos parlamentas nusprendė nebes, nebedirbti su Venecijos institutu pažiūrėjau, buvo pradėta bendradarbiauti su Florencija. Ir ta institucija nebedarė spaudimo ir aš pati nežinau, kokie tyrimai yra atliekami. Bet metams bėgant buvo suburta žmonių grupė, tai yra žmonės dirbantis vyriausybėse, administracijoje, įvairiose valstybinėse struktūrose, ES viduje ir išorėje. Tie žmonės yra gerai apmokyti e, žmogaus teisų klausimais ir turi gerą universitetų absolventų tinklą. Tas tinklas veikia gerai. E, taigi, lankantis įvairiose vietose, galima sužinoti, kas yra absolventai priklausantis tam tinklui. Ir Kai mažinamas finansavimas, gali būti prarasta apimtis, e, atsiprašau, patirtis, e, o tos patirties yra sukopta daug. Taigi, mm, buvo pasiūlyti biudžeto apkarpimai, tas centras galėtų dar gyvuoti dviejus ar trejus metus, jam nereiks užsidaryti, tačiau manau, kad mes galėtume jam padėti ir labiau naudotis to centro darbu. Ir manau, kad labai naudinga kad ir Sakarovo premijų laureatai galėtų ten vykti ir dalyvauti mokymuose. Bet žinoma, sudėtinga dabar spręsti, kokią paramą galėtume gauti iš parlamento. Bet manau, kad užsakydami tyrimus ir prašydami indėlio į mūsų rezoliucijas mes galėtume pasinaudoti tuo centru ir tai jis taptų labiau matomas. Bene, e quindi, šio kapito. Gerai, tai jeigu aš teisingai supratau, mes turėsime ir toliau e, siekti sudaryti susitarimo memorandumą ir toliau bendradarbiaudami su šiuo institutu su šia įstaiga, bet kaip minėjo Šek, ponė Šek, taip pat mes stengsimės užmėgti ryšius ir su kitais e, subjektais. Prieš pereidamas prie kito darbo tvarkės e, punkto, e, norėčiau Jums pateikti dar šiek tiek informacijos. Ko gero, stekite, sekite visi e, e, Žemal Kazodžio situaciją, Saudio Arabijos žurnalisto situaciją, kuris įėjo į ambasadą Turkijoje ir iš jos neišėjo, galbūt išėjo tiesiog nešamas lagaminė. Jis, jis nuvažiavo į Turkiją, nes tikėjosi vesti savo sužadėtinę toje šalyje, ji buvo toje šalyje. E, ponia Sandic. Ir norėčiau Jūs informuoti, kad ko gero šio sužadėtinio, šio žurnalisto sužadėtinė lankysis Briuselėje artimiausiu metu. Reikės tikrai siekti, kad būtų suteikiama kuo daugiau informacijos apie šį atvejį Jūs žinote, kad, žinokite, kad artimiausių metų tokie susitikimai bus suorganizuoti. E, toliau e, daugiametė mm, e, daugiametis pranešimas dėl žmogaus teisų. E, pranešėjas yra ponas Auštrevičius. Buvo gauta 391 pakeitimas. E, balsavimas AFET komitete bus lapkričio 12 dieną. E, ir norėčiau suteikti žodį ponui Auštrevičiui, po to šešėliams pranešėjams. Prašau. Thank you, Chair. Good... Dėkuoju, pirmininkė. Labas rytas visiems. Aš tikrai džiaugiuosi galėdamas Jūs informuoti, kad e, šis e, metinis pranešimas dėl žmogaus teisų situacijos pasaulyje 2018 metams yra rengiamas. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, šešėliams pranešėjams, kurie pateikė daug pasiūlymų dėl pakeitimų, dėl šio pranešimo. Jie tikrai pasidarbavo labai gerai ir toliau darbuojasi. Jų Jūsų įnašas tikrai yra labai svarbus tam, kad pasiektume mūsų susitarimą. Pone pirmininkė, jūs esate teisus. Mes gavome 391 pakeitimą, nežinau, ar tai yra daugiau lyginant su ankstesniais metais, bet manau, kad tai parodo, kad susidomėjimo dokumentas tema sulaukia tikrai daug. Aš džiaugiuosi tuo, kad e, labai aktyviai sureagavo kolegos Turėčiau pripažinti, kad aš taip pat pakeit, pateikiau pakeitimų. Jie yra susiję su druo komiteto atei, darbo ateitimi ir su tam tikrais klausimais, kurie yra susiję su e, diskusijomis dėl pirminio teksto. E, Norėjau atsižvelgti į kuo daugiau iš jūsų pakeitimų, juos įtraukiau į kompromisus, kompromisus, kiek tai buvo įmanoma. Jeigu tekstas nebuvo visiškai toks pat, kaip siūlėte, bent jau prasme stengiausi perteikti. Taigi, mes formavome 40 kompromisų ir aš tikiuosi, kad jais remiantis bus galima vystyti mūsų ateities diskusijas ateityje. E, kompromisai yra skirti e, tam tikroms temoms, kurias norėčiau jūs pristatyti. Visų pirma, valstybių atsakomybė, žmogaus teisų gynėjai ir e, pilietinė visuomenė, jungtinių tautų žmogaus teisų taryba, specialusis atstovas. E, druo metinis ataskaitos mm, mm, vaidmuo. ES veiksmai, žmogaus teisų dialogas, e, socia, su visuomenės erdvės mažėjimas, e, la, religinė laisvė, žmogaus mirties bausmė, tarptautinė e, humanitarnė teisė, kova su korupcija, genocidas. Uh, ginklų eksportas, diskriminacija. Aš taip pat gavau daug pakeitimų dėl teksto susijusio su migracija, žvaikais, verslu, žmogaus teisėmis, GSP, LGBTI e ir sportą ir tuos tą tekstą plėsime. Taip pat buvo paski, pasiūlyti nauji straipsniai tokiam, tokiomis temomis. ES kaiminystė, moterų teisės, priekyba, nei, negale, E, vietos gyventojai, klimato kaita ir taip toliau. Ir nauja, nauja konstatuojama dalis dėl piliečių visuomenės. Dėl kitų temų mes taip pat gavome pasiūlymų dėl pakeitimų, e, tokių kaip, pavyzdžiui, pakeitimų susijusių su šalies e, tam tikros valstybės paminėjimu. Stengiamės to išvengti, bent jau pradžioje. Uh, Taigi mes manome, kad šį klausimą reikės aptarti, kai diskutuosime apie kompromisinius pasiūlymus. Aš norėčiau vengti paminėti konkrečių valstybių, todėl kad šios e, metinės ataskaitos e, metinio pranešimų prieduose bus e, pateikta tokia informacija, bus rez, skubios rezoliucijos ir per plenarinę sesiją mes galėsime paminėti konkrečias valstybės arba regionus, bet manome, kad to nereikėtų daryti metinėme pranešime, nes jau esame sutarę. Aš tikiuosi, kad kompromisus galėsiu jums greitai pristatyti. Šešėlinių pranešėjų susitikimas e, yra numatytas spalio 16 dieną, kaip jūs minėjote, pirmininkė, tai bus 15 val. ir AFET bus balsuojama e, lapkričio 12 dieną Strasbūrė. Aš tikiuosi, kad mums laiko užteks ir kad mes sutarsime pasieksime sutarimą per šešėlinių e, pranešėjų sustarimus, aš tik, nu, sustikimus. Aš tikiuosi, kad e, mums e, nuo spalio 16 dienos dėrybos seksis gerai. Aš esu pasirengęs bendradarbiauti su visais šešėliniais pranešėjais ir su visais asmenimis, kurie pateikė pakeitimų. Aš esu pasiruošęs atsakyti į klausimus. Dėkuoju. Dėkoju Petrai. Suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ponas Preda, dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai Auštrevičiui už tai, kad e, po dviejų pranešimų, kuriuos pareikė socialistai ir dviejų, kuriuos parašė PP, e Jis parengė liberalų pranešimą. Tai yra tokia mūsų 14-19 metų kadencija. Štai kokia kadencija yra. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti didžiuliu interesu, kurį, kurio susilaukė šis pranešimas tarp kolegų. Manau, kad tai yra strateginės svarbos pranešimas. Mes jo prisidame tikrai prie ES politika, politikos žmogaus teisų srityje per šį pranešimą. Norėčiau pristatyti pakeitimus, kuriuos aš e, pris, m, pateikiau. Pirm, pirmoji, pirmasis komentaras, kurį norėčiau išsakyti, yra toks. Aš manau, kad pranešėjas tinkamai teikia svarbos e, žmogaus teisų ir demokratijos e, skatinimui, įtraukimui visas politikos sritis, bet aš manau, kad reikėtų taip pat ieškoti ir priemonių, kuriomis galėtume įtraukti e, į teisės te priemonių, kurios jau egzistuoja. Reikėtų skirti dėmesį dialogui su, dėl žmogaus teisų ir gairėms dėl religinės laisvės apsaugos. Per mano pakeitimus. E, per pakeitimus 265 ir 308 aš norėčiau pabrėžti, kad yra svarbu ir toliau bendradarbiauti dėl vaiko teisų apsaugos. E, turint omenyje Junktinių tautų konvenciją vaiko teisų srityje. Mes manome, kad per šiuos pakeitimus bus suintensyvintos mūsų pastangos susijusios taip pat ir su neįgaliųjų teisų apsauga. Taip pat norėčiau e, skirti dėmesio ir genocido ir nusikaltimų žmogiškumui kelių skirtimui. Praėjusiais metais mes patvirtinome pranešimą šioje srityje ir pabrėžėme, kad ir nevalstybinės, e, nevalstybiniai subjektai taip pat yra svarbus. Aš pateikiu šią informaciją per 188 pakeitimą bei 205 pakeitimą, kuriame kalbu apie genocidą. E, demokratijos klausimas man taip pat yra svarbus. Manau, kad vėlgi šis klausimas buvo pamirštas. Šis, šis pranešimas remiasi ir žmogaus teisėmis, ir demokratija. Taigi aš manau, kad svarbu daugiau dėmesio skirti tokiems klausimams, kaip pavyzdžiui. <clears throat> E, kaiminystės, kaiminystės valstybių ir stončių ES valstybių teisių situaciją ir mūsų rinkiminio stebėjimo misijoms. Tai yra pakeitimai 226, 227, 228 ir 326. Šis pranešimas yra susijęs su demokratija ir su žmogus teisėmis. Ir manau, kad žmogaus teisių negalima laikytis, jeigu ne, nėra laikomosi demokratijos principų. Demokratija yra tam tikras režimas, taigi svarbu, kad ir kaiminystės valstybėse uh, E, demokratija būtų stiprinama. Mes EPP esame pasirengę bendradarbiauti su kolegomis iš kitų frakcijų. Aš tikiuosi, kad šiemet pasieksime susitarimą, kaip ir kitais metais, dėl, dėl fondų. Deja, Aš negalėsiu dalyvauti kitame posėdėje, todėl kad man teks dalyvauti Madagaskare rinkimų stebėjimo misijoje. Bet bus techninių mūsų frakcijos atstovų. Dėkoju. Ačiū. Acis. Dėkoju, pirmininkė kalbėsiu Liliana Rodrygės vardu. Deja, jos nėra posėdėje. Ji yra Lisabonoje, dalyvauja ly... teisų lygybės diskusijose viduržėmio regione. Ji paprašė paskaityti tekstą, kurį parašė. Uh, E, socialistai pateikė pakeitimų dėl žmogaus teisų, todėl kad mes nenorime, kad nutoltume nuo pranešėjų pozicijos, bet mūsų manimų tam tikrus aspektus reikėtų dar aptarti išsameu. E, svarbus tokie klausimai, kaip kad pavyzdžiui, svarbu, kad ES ir valstybės narės e, skirtų lėšų ir mm, rodytų paramą žmogaus teisėms. Reikia panaudoti ES demokratijos priemonę kito, kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Reikia skatinti laikytis e, ES e, apsaugos žmogaus teisų gynėjams. Taip pat moterų, reikėtų skirdėmėsio moterų teisėms. E, visi dokumentai, kuriuose yra rodom pabrėžiamas smurtas, e, turi, juose turi būti ginamos žmogaus teisės keliai, migrantų keliai turi būti legalūs ir e, saugus. Reikia integruoti E, žmogaus teisų apsaugą visose ES politikos rytise, žmogaus teisų integracija turi būti susijusi ir su eksante vertinimu ir su komerciniais planais. Žmogaus teisų ir vaikų teisų apsauga taip pat turi būti susijusi ir su kova su smurtu komerciniai susitarimai. E, tai taip pat turbūt įtraukti į komercinius susitarimus, reikia gerinti moterų gyvenimą ir būtina užtikrinti lygi, lygių teisų laikymasi, saugoti taip pat čia buvius ir kalbas reikėtų taip pat ir nepriklausomų komunikacijos priemonių. Klimato kaita taip pat kelia migraciją. ES e, e, sienų apsauga neturi būti eksternalizuota. Reikia vertinti taip pat ir kylančius, kylančius e, pavojus. Apsaugant žmogaus teisės reikia siekti kompromiso tarp skirtingų frakcijų. Asis. Asis. Pirmasis. Jūs per greitai skaitėte, sako pranešėjas, ir jums reikia važiuoti į Lisaboną, ko gero. Barbara. Dėkoju. Mes e, stengiamės pakei, pateikti kiti kelis pakeitimus ir norėčiau informuoti Jūs apie juos. Mes pateikime pakeitimų, kuriais mes manome, kad patobulinsime pranešimą, e, pavyzdžiui, apie dronų. Apie dronus, apie žemės e, grobimą. Um, Mes taip pat pateikime pakeitimų dėl e, rizikos, e, kad mo, kuri, kuri kyla moteriams e, žmogaus teisų gynėjams. Mes prašome ES institucijas patvirtinti pakeitimą priedą gairėse, kuriuose būtų paminėtos moterys ginančios žmogaus teisės. Aš buvau nustebusi, kad dar tokio priedo nėra. Taip pat mes pateikime pakeitimą dėl naujos dalies susijusios su smurtu e, projek, e, kur ši kova turėtų būti vykdoma per ES projektus trečiose šalyse. Taip pat pateikime pakeitimą dėl vidinės darbo grupės įkūrimo 19 metų pradžioje tam, kad būtų galima skatinti žmogaus teisų įtraukimą per Europos parlamento veiklą. Reikėtų remtis e, rekomendacijomis, kurios jau buvo patvirtintos 14-19 metams ir jas panaudoti ir kitos kadencijos metu. Dar kitos mums svarbios sritys, dėl kurių mes pateikėme pakeitimų, yra tokios. E, MFF ir e, manome, kad IDHR turėtų būti atskira priemonė, savarankiška priemonė. Taip pat e, dėl mes pasisakėm, pasisakome ir dėl specialiojo žmogaus teisų komisaro biuro ir manome, kad reikėtų skirti diplomatinę ir finansinę paramą teismui. Mes taip pat plečiame paragrafus susijusius su neteisėta prekyba e, žmonėmis, e, migracija ir taip toliau. Mes reikalavome, kad būtų laikomasi tarptautinių žmogaus teisų, e, pabėgėlių teisų apsaugos ir jūrų teisų, teisės. Taip pat nereikėtų smerkti privačių gelbėjimo operacijų. Mes esame pasirengę bendradarbiauti per šešėlinių pranešėjų posėdžius. Matome, kad pakeitimai kartojasi. Dėkuoju, suteiksiu žodį EIVT e atstoviai Luiza Rager, žmogaus teisų padalinio e, viršininkiai, vadoviai. Norėčiau priminti, kad e, šis metinis pranešimas, apie kurį mes diskutuojame šiandieną, uh, yra Europos parlamento atsakas į tarybos daugia metinį, metinį pranešimą. Tai yra taip pat ir vertinimas e, tarp me, metinio žmogaus teisų pranešimo vertinimo, e, kuris buvo skirtas 15-16 metams. Reikės greitų laikų parengti naują planą ir norėčiau sužinoti, ką Jūs apie tai manote. E, E, per kiek laiko būtų galima naują veiksmų planą parengti ir kaip piliečių visuomenė galėtų prisidėti e, prie jo rengimo. Žodis jums. La ringrazio, e, questa la mia prima. Dėkoju, aš dalyvauju pirmą kartą šiame posėdėje. Jūsų posėdėje, taigi tikrai džiaugiuosi galėdama čia dalyvauti. Kalbėsiu angliškai. Like Visų pirma, noriu pasveikinti pranešimo projektą kuris šiandien aptariamas ir, kaip pranešime pasakyta, pagrindinės priežiūros priemonės, taip pat ir diskusijos, kaip pirmininkas ir sakė, tai yra būtent pagrindinis pagrindas yra tarybos ataskaitą. Mm. Jūs savo pranešime pripažįstate, kad e, praeitais metais ataskaita pateikta laiku, jūs raginate 2018 metų mm, ataskaitą taip pat pateikti laiku. Čia aš norėčiau pasakyti, kad jau pradėjome procesą ir tikrai laikysimės numatytų terminų. nauja ataskaitoje, kaip praeitų metų ataskaitoje, bus vėlgi mm, pagal temas kalbama, pateikiama konkrečių valstybių pavyzdžių. Dabar jūsų pranešimo mes tikrai vertiname, kaip jūs na, analizuojate žmogaus teisų situaciją 17 metais, bet dėl kai kurių klausimų LGBTI, žodžio laisvė. A, žmogaus teisų situacija, žmogaus teisų gynėjų e, situacija, kankinimai ir taip toliau. Mes ir toliau uh, esame pagrindiniai uh, veikėjai skatinti žmogaus teisų gynimą, taip pat ir dvišaliuose bei daugiašaliuose kontekstuose pasiteldami visas turimas priemonės. Pranešime jūs pripažįstate visą eilę iniciatyvų, kurių buvo imtasi, mes tikrai labai džiaugiamės tuo. Spotlight iniciatyva, pavyzdžiui, kad būtų galima panaikinti smurtą prieš moteris ir mergaitės. Mm, taip pat Good Human Rights Stories, tai yra prieš porą savaičių New York'e pristatyta iniciatyva ir taip pat alijansas uh, priekybai be kankinimų, tai yra tos iniciatyvos, kurios išliks aktualios ir ateityje. Konkretus dabar dalykai, dėl žmogaus teisų dialogo, kas ir yra mūsų pagrindinė priemonė skatinti visuotinę žmogaus teisų vertybės. Jūs kalbate apie tai, kad reikia didinti efektyvumą, tikrai aš pasižymėjau tai ir e, dirbsime to klausimu. Taip pat jūs pabrėžėte, kad e, žmogaus teisų apmokymai turi būti organizuojami reguliariai mūsų delegacijoms ir turiu pasakyti, kad tas darbas vyksta. Iš tikrųjų, reguliariai tokie apmokymai rengiami. Mes labai tikimės mūsų personalo pagalbos vietoje, skatinant šios ryties politiką. Dabar Dėl veiksmų plano, jūsų buvo konkretus klausimas dėl to, taip iš tikrųjų jau mes esame 2015-2019 metų veiksmų plano gyvenimo paskutinėme etape nebedaug jau liko iki pabaigos, apie 15 mėnesių, tai e, galvojant apie prioritetus, šio plano mes jau aišku pradėjome ir peržiūros procesą, 17 metais turėjome veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūrą, kaip žinote, tuo pagrindu mm, mes toliau mastome, kokie turi būti kito veiksmų plano prioritetai. E, vis, e, pirmos diskusijos įvyks NVO forume kuris koordinuojamas Europos parlamentu. Tai bus lapkričio 22-105 dienomis. Amnesty International ir Tarptautinė žmogaus teisų federacija, kiek girdėjau, atlieka uh, tyrimus atskirų valstybių dėl veiksmų plano gyvenimo ir po to, aišku, tai bus panaudota ir mūsų diskusijose su NVO. Tai procesas prasidėjo Kol kas dar neturime dokumentų, kuriuos galėtume jums parodyti, bet tikrai galiu pasakyti, viskas bus, bus padaryta visiškai skaidriai. Ir e, taip pat, aišku, įtraukiant ir nevyriausybinės organizacijas, interesuotas šalis į tą darbą. Ačiū. Grazie per le sue osservazioni. E- Dėkoju, Soraja. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju Petrai už jūsų puikų darbą gerai, kad, tai, kad šiam pranešimui, šiam darbui vadovauja Aldė. Aš pateikiau kai kurios pakeitimus dėl žmogaus teisų gynėjų apsaugos, bet taip pat ir dėl mažumų, kas, manau, yra labai svarbus klausimas. Ypač turint omenyje dabartinę tą klimatą, kuomet siaurėja pilietinės visuomenės erdvė, kuomet mažėja um, pagarbo žmogaus teisėms, tai aš manau, kad tai yra labai svarbu. Be to, matome pasaulinių mastų didėjančią grėsmę reprodukcinėms teisėms, taigi labai svarbu būtų suformuoti tvirtą poziciją ir tuo klausimu dėl reprodukcinių teisių. Taip pat pateikiau pakeit pakeitimą, kur raginame sukurti mm, ES specialaus atstovo postą Romų klausimams. Man atrodo, tikrai laikas būtų tą padaryti. Tai aš labai tikiuosi, kad tai atsispindės pranešime. O bendrai vertinant, tikrai labai remiu jūsų pranešimą ir man atrodo, mes e, tikrai labai panašiai vertiname pagarbą žmogaus teisėms e, tam, kad e, tikrai turime išlikti tvirtos demokratijos. Ačiū Jums labai. Grazie. Bashir. Ačiū. Panas Bashir. First of all, my apologies. Visų pirma, atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį. Tikrai būčiau norėjęs girdėti viską, kas buvo sakoma iš pradžių, bet dabar, jei, su, jei leisime, pirmininkė, norėčiau išklausyti visų, visų diskusijų iki galo ir paskui tik tai pasisakyti. Eh, dubito che tu li possa fare perché abbiamo quasi finito, quindi. Gib. Eh, Na, nelabai jau čia ką galim padaryti. Gerai, ponas eh, Žib. Ačiū pirmininkė. Tai yra vienas iš svarbiausių mūsų komiteto pranešimų, aš manau. Kalbame apie pilietinės laisvės ir mm, šis mūsų rengiamas pranešimas yra nepaprastai svarbus. Ir tikrai labai norėčiau padėkoti pranešimo rengėjui, mūsų pranešėjui. Tikrai, manau, turime akcentuoti tai, kad žmogaus teisės turi būti integruotos į visas politikos sritis. Priešingo atveju bus labai sunku pasiekti mūsų tikslų, bus tikrai sudėtinga įgyvendinti mm, metinių ataskaitų išvadas. Kartai susidaro įspūdis, kad tarsi visi mūsų raginimai, kreipimais um, lieka neišgirsti. Tačiau iš tikrųjų, nežiūrint priekybos, bendarbiavimo visos politikos, ši priemonė yra labai svarbi. Mes matome, kad iš tikrųjų tai yra ir efektyvi priemonė realiai, nes tikrai galima pasiekti pažangos e, šioje srityje su tomis valstybėmis, su kuriamis mūsų santykiai tikrai yra labai um, aukšto lygio. Dabar norėčiau pagalbėti apie tai, kas vyksta vidurio rytuose e, ir iš tikrųjų matome, kokia yra situacija akivaizdi, kur žmogaus teisų situacija nuolat blogėja. Nuo, 16, nuo 2016 metų Europos parlamentas um, po JAV senato mes buvome antras um, parlamentas, kuris pasakėme, kad iš tikrųjų tai, kas ten vyksta, yra nusikaltimas žmonijai. Ir tikrai turime reikalauti, kad tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas užbaigtų savo darbą dėl e, būtent šios ryties pažeidimų tame regione matome, kad pasaulyje žmogaus teisų situacija blogėja, matome, kiek e, žmonių palieka savo gimtus kraštus, koks yra didžiulis eksodas ir kad iš tikrųjų labai dažnai uh, Vaikai, vis didesni skaičiai vaikų dėje turi pasitraukti, keliauti, išvykti kitur ir tai yra labai sudėtingas klausimas, opus klausimas, kadangi vaikai yra labai pažeidžiama grupė. Tai aš manau, mūsų, mūsų darbo tvarkėse vaikai turi būti prioritetas. Ir kartu su panu Prieda mes uh, Dabar jau mastome apie tai, kad Europos Sąjunga. Ora, Vitkova, darei la parola. Dov'è? No, Norėčiau suteikti žodį DEFCO atstovui. Aveva chiesto la parola e se n'è andata. Paprašė žodžio, bet e, išėjo tas asmo. Turėčiau vieną komentarą. Ne, ji dalyvauja posėdėje, bet nenori pasakyti. Labadiena, aš esu iš Europos komisijos atsakinga už Europos demokratijos žmogaus teisų instrumentą. Aš neprašiau žodžio, bet aš, aš galvoju, gal tai nesusipratimas kažkoks. Aš, aišku, mielai galiu pakalbėti, bet kol kas dėrybos dar vyksta, tai gal sakyčiau, dar per anksti būtų išsakyti mūsų poziciją, kadangi dar pranešimas nėra baigtas, tai gal geriau būtų palaikti, palaukti, kol baigsis visas procesas pranešimo rengimo ir tada mes išsakytumėm savo poziciją. E, Gerai, tai pasiklausime jūsų balso. Aš turėčiau vieną komentarą iš savo pusės. Viename iš jūsų pakeitimų, 124 pakeitime, Jūs rašote, kad manote, kad skubių rezoliucijų vaidmuo, remiantis reglamento 125 straipsnių, galėtų būti dar labiau sustiprintas, skatinant žmogaus e, teisės ir demokratiją per greitą sureagavimą, tikslų paskirimą, e, nustatymą ir didesnį veiksmingumą. Kyla klausimas dėl skubiųjų rezoliucijų, skaitant tokį pakeitimą. Daug kartų buvo sakoma, kad DROPA komitetis galėtų turėti didesnį vaidmenį šioje srityje. E, per, e su EVT ir komisija mes dažnai bendradarbiaujame tam, kad būtų sureaguojama į greit, skubės rezoliucijas, bet mes neturime konkretaus vaidmens ankstesniuose to proceso etapuose. Uh, Taigi man kyla klausimas, kaip mes galime padaryti, kad šis pakeitimas būtų veiksmingas, kaip būtų galima padaryti, kad pakomitečio vaidmuo būtų sustiprintas mūsų kaip sprendimų prieimėjų su kitomis institucijomis vaidmuo, kaip jis galėtų būti sustiprintas, taigi suteiksiu žodį, kad galėtumėte sureaguoti. Gracias, prezidentė. I, I thank you. Uh, Ačiū pirmininkė, ačiū visiems, kurie pasisakė, kurie išreiškė savo nuomonę apie pranešimo projektą. Tai rodo, kad mes esame tokio teigiamo sutarimo etape. Galutinio teksto, kaip žinote, dar nėra, bet dabar sureaguosiu į atskirus, atskiras pastabas. Sutinku su Kristijan Šprėda pastabą dėl demokratijos skatinimo. E, tada apie, jis kalbėjo apie tai, kaip žmogaus teisės yra gyvendinamos, suteikiamos žmonėms. Aš manau, kad mes pabandėme tai atspindėti Dar, bet dar pagalvosime, kaip galėtume sustiprinti šį naratyvą. Mūsų pranešime aš tai labai rimtai vertinu ir manau, kad atspindėsime tai tinkamai galutinėje teksto versijoje. Toliau pono Asis pasisakymas. peržiūrėsime tekstą. Manau, kad mes e, taip ir sakome, kaip jūs komentavote daugelį aspektų. Toliau Barbara siūlė minėti DFP ir kai kurios kitus konkrečius klausimus, pavyzdžiui, priekybą žmonėmis, migraciją, ginkluotus dronus. Šie dalykai jau yra paminėti teksto projekte. Bet šį klausimą dar aptarsime šešėlinių pranešėjų sustikime. Tai bus lemiamas etapas ir turime įsipareigoti veiksmingai keistis nuomonėmis. Pirmininkė, dėl jūsų pastabos. Mes tą pasiūlymą pateikėme tam, kad e, suteiktume kaip galima daugiau reikšmės DRAPA komitečio vaidmeniui. Vyksta diskusijos dėl rezoliucijų skubos tvarka. Mes gauname ataskaitas iš atsakingų ES institucijų. Gal galėtume šioje srityje nuveikti kai ką daugiau. Vertinkime tai kaip e, kvietimą dirbti iš vien ir Pagalvokime apie tikslius darbo metodus ir formas, kuriomis turėtų vadovauti šis komitetas. E, Druo komiteto svarba yra akcentuojama šio požiūriu, tačiau kai teikiame teikti iniciatyvas dėl rezoliucijų skubos tvarkas, turi, tvarka turėtų mm, politinės frakcijos. Manau, kad reikia tai palikti frakcijoms. Mes galime teikti įvairius pasiūlymus, galiausiai sutarėme, remiame vieni kitus ir tada teikiame bendrą raginimą imtis veiksmų ar dėkti pokyčius. Įvertinkime tai kaip e, kvietimą dar patikslinti DROPA komitečio darbo metodus. Ir aš tikrai esu pasirengęs išklausyti kitų pasiūlymų. Iš tikrųjų matau nemažų skirtumų įvairiose pakeitimuose ir jie grindžiami tuo, ką, ko nebijau akcentuoti. Jie grindžiami skirtingomis ideologijomis, kurios remiamsi mūsų frakcijos. Bet aš esu tikras, kad e, žmogaus teisų, demokratijos klausimais mes galime sustiprinti savo siunčiamą signalą, nepaisydami e, politinių skirtumų. Tie skirtumai tikrai egzistuoja, jie priklauso nuo mūsų nagrinėjimų klausimų ir jie yra visiškai pagristi. Pirmininkė, mano paskutinė pastaba yra štai kokia. Svarbu, kad Europos parlamentas veiktų Europos institucijų sistemoje, kad atsižvelgtų į visus veiksmus, kurių imasi Europos išorės veiksmų tarnyba, komisija, taryba, kad iš tikrųjų ES veiksmai būtų bendri norėdami sustiprinti ES kaip pasaulinę veikėją, kaip žmogaus teisų lyderę, mes savo pranešimą turime vertinti kaip visų Europos institucijų veiksmų tasą, siekiant įgyvendinti bendrą ES politiką, kad žmogaus teisė sustiprėtų ir kad pasaulyje būtų daugiau demokratijos. Ačiū. Grazie. Grazie. Dėkoju. Tikiuosi, kad darbas ir toliau tęsis e, gerai, e, kad jis ir toliau bus toks. E, ir toliau tai bendradarbiausime. Tai yra viena iš svarbiausių mūsų pakomitečio iniciatyvų. Šiemet mes minime 70-metį nuo tada, kai buvo patvirtinta universalioji deklaracija. Taigi, ta proga mes turime parodyti, kad e, tikrai e, daug pastangų dedame e, žmogaus teisų srityje. Mes pabaigėme diskusijas anksčiau, negu kad reikėjo. Norėčiau paklausti pranešėjo Gžybą, ar būtų, galėtume jau pereiti prie jūsų pranešimo, ar palaukime 50 minučių, kol ateis jūsų šešėliniai pranešėjai. Jeigu pradėkime iš karto, tuomet suteiksiu jums žodį. Dziękuję panie przewodniczący. E, chciałbym e, powiedzieć, że w dniu dzisiejszym. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad e, šiandien visų pirma turiu Jūs informuoti, kiek pažangos yra pasiekta rengiant pranešimą mūsų iniciatyva, kurios autorius aš esu. Pranešime kalbame apie ES gairės dėl religijų, religinių įsitikinimų laisvės. Taip pat kalbame apie ES specialiojo e, pasiuntinio įgaliojimus, skatinant religijos ir tikėjimo laisvės, laisvę už ES ribų. Na, tai siejasi su pono Auštrevičiaus E, pranešimu, metiniu pranešimu, e, mes gavome 218 pakeitimų, tai e, rodo mm, susidomėjimą šiuo pranešimu ir Dropa komitete ir visame FED komitete. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie susiję su pakeitimais. Pirmas klausimas, pirma tema terminologija ir apibrieštys. Čia mes kalbame apie religijos laisvę ir kita vertus tikėjimo, įsitikinimų ir sąžinės laisvė. E, apie tai yra kalbama visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 17 straipsnėje. Aš manau, kad e, visi šie terminai, visos šios savokos neprieštarauja viena kitai. Iš tikrųjų, mes mėginame e, labiau paaiškinti ir patikslinti šias savokas, kad parodytume, jog kalbame ne tik apie religijos, bet ir įsitikinimų, minties ir sąžinės laisvę. Ir kaip jau sakiau, tai išplaukė iš visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 17 straipsnio, taip pat tie terminai vartojami ir tarptautinėme pakte dėl politinės laisvės. Angliškai ši savoka skamba freedom of religion and belief. Taigi mes kalbame apie platų kontekstą, kalbame ne tik apie religiją siaurąją prasme, bet ir įsitikinimus platesnė prasme. Religijos laisvė yra terminas, kuris vartojamas ES gairėse, rekomendacijose, mm, dėl, kurios buvo rekomendacijose dėl religijos e, ir įsitikinimų e, laisvės, kurios buvo patvirtintos 2014 metais. Taip pat e, turime ir dar vieną dokumentą dėl mm, religijos įsitikinimų ir minties bei sąžinės laisvės skatinimo, kurie buvo patvirtintas 2016 metais. Ir čia mes kalbame apie mm, religijos ir įsitikinimų laisvės skatinimą už ES ribų. Ir kalbame apie mm, tekstą, sprendimo tekstą, kuris yra patvirtintas specialiojo mandato institucijoje. Taip pat kalbame apie specialiojo pasiuntinio e, įgaliojimus ir būtent ten taip pat vartojami tie patys e, terminai. Antrame straipsnėje mes pateikėme visą apibriežtį, mes e, sakome, kad religijos ir įsitikinimų laisvė yra plačiausiai vartojamas terminas ir aš manau, kad tai paaiškins mūsų diskusijas. Na, atsiprašau, kad turėjau išdėstyti šiuos išsamius motyvus, tą pagrindimą tiesiog norėjau parodyti, kad šie terminai vartojami parlamento ir tarybos patvirtintose tekstuose ir terminai, kuriuos aš norėjau parodyti, kad terminai, kuriuos aš vartoju pranešime, neatsirado iš niekur. Jie yra grindžiami mūsų institucijų doktrina ir praktika. Taigi įsitikinimai ir, ne, ir netikintis, tikintis ir netikintis. E, na, yra asmenų, kurie neturi religinių įsitikinimų, ir reikia atkreipti juos dėmesį, kadangi jeigu tie, tie asmenys neturi religinių įsitikinimų, yra netikintis, jų padėtis gali būti labai sudėtinga. Tam tikrose valstybėse jie yra persekiojami. E, kita vertus yra persekiojami asmenys, kurie yra religingi. Ir čia mes kalbame apie semantiką. Jeigu viena kažkokia tam tikras asmuo neturi religinių įsitikinimų ir netiki, tai yra jo tapatybės dalis. Ir mes galime taip pat galvoti, kad tas religinių įsitikinimų nebuvimas taip pat yra tam tikras įsitikinimas. Ir tai yra tos mens tapatybės dalis. Čia kyla kitas klausimas, tai yra krikščionių padėtis. Reikia atkreipti dėmesį į vis didesnį įvairių religinių grupių mm, persiokiama visame pasaulyje, bet gausiausia persiokiama pasaulyje grupė yra krikščionys. Ir aš e, šiame pranešime nepateikiu jokių, jokių vertinimų, mes nevertiname labiau vienos ar kitos grupės. Iš tikrųjų neįmanoma lyginti e, atskirų asmenų kančių ar uh, E, tam tikrų įsitikinimų asmenų e, e, kančių ir tragedijos. Na, pateiksiu čia rojinių pavyzdį. Pakeitimuose taip pat yra kalbama apie kitų religinių grupių persekiojimą, apie o būtent musulmonų persekiojimą, tarp jų ir rojinių, taip pat ir hasidų persekiojimą e, ši grupė patiria ypatingai, ypatingą persekiojimą. Ir neatsitiktinai e, Sakharovo premija buvo e, įteikta Hasidų atstovui. Mm, žinoma, šiame tekste mes neišvardijome visų grupių, visų religinių grupių, kurios yra persekiojamos, neįmanoma to padaryti, taigi teikiame tik pavyzdžius. Tai, ką aš pristatau savo pranešime, mm, atitinka tai, ką sako e, organizacija Žmogaus teisės be sienų ir kitos nevyriausybinės organizacijos. Apie tai kalbama ir kitose pranešimuose, kurio buvo parengti mūsų parlamento darbo grupėje. Kita, kita pranešimo dalis skirta specialiojo pasiuntinio įgaliojimams. Um, pakeitimuose matau skirtingų nuomonių dėl specialiojo pasiuntinio įgaliojimų reformos ir pertvarkymo. Šio specialiojo pasiuntinio institucijos įgyvendinimas tikrai yra žingsnis tinkama kryptimi ir aš čia sveikinu uh, Europos komisijos pirmininko Junkelio, Junkerio iniciatyvą. Jis e, į šį postą nominavo Jan Figel. Apie tai mes kalbėjome ir savo rekomendacijose 2006 metais. Ir reikėtų akcentuoti, kad e, tas priimtas sprendimas iš tikrųjų buvo reakcija į Europos parlamento pateiktą prašymą. Įgaliojimai yra atnaujinami kasmet ir mm, jie tai sutampa ir su e, vystym, už vystymo klausimus atsakingo komisaro įgaliojimais. Ir na, Aš čia kalbu apie komisarą, kuris atsakingas už vystimo klausimus ir manau, kad e, dabartinė padėtis yra geresnė nei anksčiau buvusi. Anksčiau neturėjome jokios galimybės, neturėjome jokio specialiojo pasiuntinio. Aš manau, kad Jan Figel, kuris dabar dviejus metus E, eina savo pareigas, sudarė labai įdomų kontaktų tinklą, jis taip pat e, plėtoja dialogą su Europos komisija, su Europos parlamentu ir pasikalbėjęs su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, aš darau išvadą ir manau, kad šis postas turėtų tapti labiau matomas Reikėtų pasistengti, kad e, ši, ši pareigybė, šis postas būtų labiau matomas ir iš tikrųjų e, apie tai ir kalbama kai kuriuose pakeitimuose. Reikia taip pat, kad šis, ši pareigybė būtų plėtojama, kad laiku bėgant e, šios mens įgaliojimai būtų išplėsti. Tai pasiūlė ponas Kan iš socialistų frakcijos ir kai kurie GUE frakcijos nariai bet yra ir pakeitimų, kuriuose teigiama priešingai. Taip pat noriu pasakyti, kad turint galvoje dabartinius įgaliojimus, jeigu mes norime išplėsti to specialiojo pasiuntinio įgaliojimus, tai visų pirma reikėtų tą instituciją stiprinti finansiškai, skiriant jai didesnį biudžetą, kad e, ta institucija galėtų atlikti jai priskirtas užduotis. Šiuo metu mes e, bandome siekti kompromisų, mm, nagrinėjame įvairias mintis ir bandome rasti e, bendrą vardiklį, atsižvelgdami į nuomonės e, pateiktas pakeitimuose. Kas yra tas bendrasis vardiklis? Visų pirma, tai yra veiksmingumas. Tai yra tarybos rekomendacijose išvardytų užduočių ir taip pat parlamento pozicijoje išvardytų užduočių efektyvus įgyvendinimas. Ir čia kalbame apie tarptautinį vaidmenį skatinant religijos laisvę ir įstikinimų laisvę. E, balsavimas komitete yra numatytas lakrūčio 21 dieną ir žinoma, e, šis klausimas bus aptartas ir plenarinėme posėdėje, tai bus 19 metų sausio mėnesį. Tikiuosi gero bendradarbiavimo su visais kolegomis, su visais šešėliniais pranešėjais. Tikiuosi, kad e, tie kompromisiniai pakeitimai, kuriuos aš artimiausių metų pasiūlysiu, bus geras pagrindas mūsų bendradarbiavimui ir mes parengsime gerą tekstą. Ačiū. Grazie. Dėkoju. Soraja. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju. Kolegai, aš pavaduoju um, poną Kam, paskaitysiu tai, ką jis parašė. Jis dėja negalėjo dalyvauti posėdėje, nes uh, jam uh, buvo svarbių reikalų. Savo pakeitimą siekiau labiau subalansuoto teksto, pateikdamas e, laisvių, religinių laisvių apibriežtį ir e, įtraukdamas e, taip pat ir požiūrį, pagal kurį galima netikėti nieko. Reikia apsaugoti visus asmenis nuo diskriminacijos remiantis religiją arba tikėjimu. Reikia įtraukti nuorodas į nereliginės organizacijas, e, visuomenės organizacijas. Džiaugiuosi, kad buvo įtrauktas sekuliarinis e, ir tarp religinis dialogas. Specialusis e, pasiuntinys 11-13 dalyje jo paminėjimas yra taip pat svarbus. Mes nepritarėme minčiai, kad reikėtų specialaus atstovo e, religinės ir tikėjimo laisvė, religiniai ir tikėjimo laisvė. Mm. Taip pat matome, kad kiti kolegos pritarė šiai minčiai iš, pagal jų pakeitimus. Lauksiu diskusijus dėl kompromisinių pakeitimų ir posėdžio su šešėlinės pranešėjas. Dėkuoju. Ačiū. Ponas Nikolažič. Dėkuoju už man skirtą žodį. Tikrai Norėčiau padėkoti pranešėjui Gžyb ir kitiems už tai, kad skiri dėmesio šiai temai. Ypač man svarbu Svarbus aspektas susijęs su spe, specialiojo pasiuntinio vaidmens stiprinimu. Manau, kad e, reikėtų susipažinti su statistiniais duomenimis, su pranešimais, kuriuose yra kalbama apie žmogaus teisės pasaulyje. Iš šių dokumentų pamatysime, kad tikrai daug žmonių yra persikiojami visame pasaulyje, tai yra akivaizdu, niekas tuo negali abejoti. Tai pasakytina ypač apie krikščioniškas bendruomenės, krikščionių bendruomenės visame pasaulyje pastaraisiais metais šis reiškinys tik dar mm, labiau plečiasi. Krikščionių teisės ir jų religinės bei tikėjimo laisvės yra nuolatos pažeidžiamos tekste yra paminėti nuo persekiojimų nukentėję asmenys, bet manau, kad e, turint omenyje, koks, kokios yra šio reiškinio apimtys, kaip dažnai pasitaiko šie pažeidimai, manau, kad Europos parlamentas turėtų sureaguoti remdamasis šiais akivaizdžiais duomenimis. Tai turėtų būti aišku iš teksto. Mes turėtume padėti specialiajam pasiuntiniai. Primenu, kad jo vaidmo buvo įkurtas pirmininko Junkerio rem, remiantis Europos parlamento rekomendaciją. Kalbant apie ateitį, reikėtų pagalvoti ateityje apie finansinius, e, apie finansus, kuriuos, kurie yra skiriami taip pat ir sekretoriatui specialiojo pasiuntinio sekretoriatui, nes jo vaidmo taip pat yra išskirtinis, bet e, sekretoriatui trūksta lėšų. Lėšos tikrai labai kuklios, o visame pasaulyje susiklošiusi situacija yra labai rimta. Apie tai rašau savo pakeitimuose. Dėkoju. Soraja. Turėčiau dar vieną komentarą. Aš nepritariu Jums, aš žinau, kokia yra situacija, krikščionių situacija, bet žinome, kokia situacija yra ir musulmonų visame pasaulyje. Norėčiau skirti dėmesio rohinčiams e, ir genocidui kitam, kitose pasaulio dalyse. Tai yra 1,2 milijonai žmonių vienoje stovyklavietėje Bangladeše. Taigi aš manau, kad reikėtų vienodai skirti dėmesio ir jiems, nes ir, e, ir jų atveju yra kyla pavojus dėl jų laisvės, dėl religinės laisvės. Aš nenorėčiau, kad būtų kažkokia netinkama konkurencija, kas labiau nukenčia. Manau, kad e, reikėtų visoms religinėms bendruomenėms skirti vienodą e, dėmesį. Toliau ponas Takis. Pone pirmininkė, mėly kolegos, gerbiami nariai. Anksčiau, kai buvau vicepirmininkas Europos parlamente, buvau atsakingas už tarp religinio dialogų skatinimą. Tuomet mes patvirtinome gairės skirtas tarp religiniam dialogui Europos parlamente. Jos buvo paremtos mano paremtų projektų. Kai dalyvavau tame procese, mane nuolatos stebino tai, kad Europos atstovai religiniai ir nereliginiai atstovai, ateistai, laisvėjai masonai ir kitokios organizacijos paremtos, kurios nebuvo religinės, religinio požiūro, su jomis buvo elgiamasi vienodai. Nenorėčiau, kad požiūris būtų vis liberalesnės pagal kurį būtų vienodai skiriamas dėmesys tiems, kurie ne, ne, netiki nieko. Religijos iš tikrųjų yra atspindi vertybės. Europa yra paremta krikščionybė. Europos Sąjunga susikūrė E, remiantis krikščioniškomis mintimis, nes e, steigėjai, ES steigėjai buvo krikščionys. Taigi aš manau, kad reikėtų galvoti ir apie pasitikėjimą savimi, apie savo tapatybę. Reikėtų tikrai ginti krikščionius kitose pasaulio dalyse. Manau, kad migracija tikrai yra tragiškas reiškinys, labai žm daug žmonių turi palikti namus, bet turime taip pat suprasti, kad tarp migrantų vyksta diskriminacija, lyginant tuos migrantus su krikščionių migrantais. Mes kalbame apie šimtus tūkstančių žmonių, kurie migruoja bendruomenės, kurios gyveno Sirijoje 2000 e, metų, o dabar joms kyla pavojus. Taigi aš nemanau, kad kiekvieną religiją reikia vienodai saugoti. Praėjusią savaitę aš inicijavau e, diskusijas skubos tvarka tam, kad būtų apsaugojai ta ugurų e, Mm, visuomenė Kinijoje. Bet aš nemanau, kad mūsų krikščionių brolių problemos yra vienodai svarbios su ateistų problemomis. Aš manau, kad Europa yra paremta krikščionių vertybėmis ir todėl aš tikrai džiaugiuosi tuo, kad uh, ir ponas Mikolašičk pabrėžė persekiojamų krikščionių klausimus. Pavyzdžiui, Vengrijoje vienoje ministerijoje yra departamentas skirtas krikščionių apsaugai. Aš manau, tai yra geras pavyzdys, todėl kad Europa gali tinkamai spręsti migracijos krizę tik jeigu laikysis savo tapatybės ir jeigu krikščionių vertybė bus e, m, mm, pripažįstama ir jos bus laikomasi. Ponas Bašir. Pone pirmininkė, aš teigiamai vertinu pranešimą ir pranešėjo darbą. Turiu porą komentarų. Manau, kad žmogaus teisės ir, ir religinės laisvės e, susiduria su spaudimu visame pasaulyje. Jeigu kalbėsime apie rohindžių klausimą, kurį minėjo ponė Suraja Post, aš taip pat lankiausi jų stovyklose, taip pat lankiausi ir e, Mianmare. Norėčiau pasakyti, kad e, tie žmonės, e, musulmonai, turi po keturias e, žmonas, šešio, po šešiolika vaikų ir e, jie tiki tuo mm, neapykantos naratyvu, jie jaučia panieką dažnai. Kaip gali būti, kad ta tokia situacija tęsiasi. 92 metais prasidėjo rohindžių E, problemos, kuomet valstybė padarė taip, kad jie neturėtų savo tėvinės, jie nebe, nebeteko teisės atsigulti į ligoninę, leisti vaikų mokyklą ir nusipirkti žemės. Taip, jie pradėjo vis labiau skursti ir jaustis, jausti atskirti. Aš manau, kad lyginant su žydų situacija prieš antrąjį pasaulinį karą ir per antrąjį pasaulinį karą, tikrai yra įmanomas toks lyginimas, nes e, ir tuomet žydų parduotuvės buvo plėšiamos, deginamos ir jie vis labiau jautė atskirtį. Ir vis daugiau vokiečių pradėjo tikėti, kad žydai buvo nepilnaverčiai asmenys, ne, ne, ne, nepilnaverčiai žmonės. Manau, kad yra skiriama net per daug lėšų tokiams, tokioms vertybėms skatinti. Nenorėčiau diskutuoti apie tai, kur, kas e, yra, kas labiau nukenčia, bet manau, kad reikėtų saugoti visus, kurie nukenčia nuo smurto, nuo persekiojimo. Reikėtų saugoti ir krikščionis, ir kitus nusikaltėliai, kurie vadinasi da Daesh, Islamo valstybės grupuotė Sirijoje ir Irake persekioja žmonės, jie naudoja religiją ir daro nusikaltimus prieš krikščionius. Krikščionys, jezidai ir žydai gyveno artimuosiuose rytuose daug anksčiau už islamo atsiradimą ir aš manau, kad reikėtų smerkti islamo valstybę ir ne visą visuomenę. E, tokios visuomenės, organizuotos visuomenės, kaip pavyzdžiui Izraelis, matė, kad iš Izraelio išvyko labai daug krikščionių. Kodėl? Kažkas ten vyksta, dėl ko yra sukūriamos tokios bendruomenės, kad žmonės jaučiasi antrarūšiais toje visuomenėje. Mes turime pabrėžti, kad yra tokių valstybių kaip, pavyzdžiui, Izraelis, kuriame kurie asmenys jaučiasi antro rūšiais. Ir Mienmare taip pat valstybė, valstybė, dėl valstybės kalties, kai ir Kinė dėl valstybės kalties yra žmonių, kurie diskriminuojame. Žinau, kad milijonai žmonių, musulmonų, yra E, dabar laikomi kalėjimuose tik dėl savo religijos. Ir teigiama, kad e, jie negali melstis, e, atsisukę į meką, negali nešioti barzdų, negali skaityti Korano. Žmonės, kurie finansuoja uh, neapykantą skatinančias kalbas, tokia informacija turėtų būti stabdomi. Tikrai negerai, kad Kinija gina, gina pavyzdžiui, tokius režimus kaip Mianmaras. Indija taip pat tai daro. Kinija pasitelkė veto saugumo taryboje. Aš manau, kad e, mes neturėtume dėl to prisimti daugiau e, atsakomybės. Aš manau, kad reikėtų sureaguoti į visus pažeidimus, ne tik į Bahreino ma mažus pažeidimus. Manau, kad yra tokių režimų, kuriuose žmonės jaučiasi antrarūšės. Dėkuoju. Suraja. Suraja. Thank you. Ačiū. Noriu išsakyti keletą pastabų dėl pana Tokeš pasisakymo, dėl krikščioniškų vertybių ir taip toliau. Šiandien krikščioniškos vertybės kai kuriuose ES valstybėse mm, naudojamas tam, kad būtų paneigtos žmogaus teisės į savo kūną ar žmogaus teisės į mm, e, mylėti, ką nori. Aš kalbu apie LGBT teisės šiuo atveju. Tai iš tikrųjų vis visuotinės žmogaus teisų deklaracijos pirmas straipsnis sako, kad visi esame gimę lygus ir mūsų ir, ir teisės mūsų lygios ir orumas. Taigi iš tikrųjų reikia kalbėti apie demokratiją, žmogaus teises ir įstatymo viršenybę ir todėl labai svarbu, kad neprimestumėm niekam jokių religijų ir uh, Na, aš manau, kad kiekvienas asmuo turi vienodą vertę, ar, ar, ar išpažįstantis religiją ar ne. Manau, kad iš tikrųjų kai kurie, kurie labiau vertina demokratiją žmogaus teises, gal iš tikrųjų ir, ir, ir vertesni yra. Tikrai negalima taip, taip klasifikuoti žmonių į krikščionis ar nekrikščionis ir panašiai. Ir beje, aš esu krikščionė. Kągi. Pabandykime pamastyti apie tai. Tai tikrai labai aktualus klausimas. Turime suformuoti mūsų poziciją ir kaip galima vieningesnė. Mes, manau, galėtumėm toliau panalizuoti mūsų nuomonės, mm, panalizuoti liberalios demokratijos ir neliberalios demokratijos skirtumus. Toliau galime kalbėti apie mm, bendros valios dominavimą bendrųjų principų atžvilgių. Um, Iš ties šios ir ties diskusijos turbūt galėtų būti begalinės, bet akivaizdu, kad yra tam tikros ribos, kurių negalima peržengti. Pavyzdžiui, negali kištis į žmonių privatų gyvenimą, negali drausti mažumoms egzistuoti ir, ir taip toliau. Uh, yra tam tikri dalykai e, - religijos laisvė, tikėjimo laisvė. Manau, galbūt vienai buvo suprantama 18-19 amžiui visiškai kitaip šiais laikais. Ir uh svarbu galvoti apie tą laisvą dvasę. Aš galvoju, kad reikia stengtis mm, galvoti apie naujus socialinės integracijos variantus ir religinės įvairios praktikos ir patirties integravimą. Uh, tai mm, kartais gali tikrai nueiti pakankamai toli, kartais netgi paskatinti mm, fanatišką vienos religijos išaukštinimą kitų religijų atžvilgių. Taigi aš manau, tikrai turime analizuoti tos dalykus daug giliau, giliau mąstyti apie tai ir galbūt iš tikrųjų, galvojant apie jūsų rengiamą pranešimą, kartais vertėtų pakalbėti ir apie kitus dalykus, kurie ne visuomet e, gal yra taip garsiai aptariami, pavyzdžiui, religijos laisvė kalėjimuose arba įstatymai, pavyzdžiui, dėl šventvagystės draudimo daugumoje musulmoniškose valstybėse. Uh, pagal tokius įstatymus nėra skirtumo, ar tai yra vieša erdvė, ar tai yra privati gyvenimo sfera dažnai. Ir e, iš tikrųjų tai labai paliečia asmens laisvės, sakykime, individas negali e, perėti iš vieno tikėjimo į kitą. A, atsiversti kitą tikėjimą be kažkur ir, ir, ir išvengti spaudimo, sakykime, vienokio ar kitokio. Kalbant apie visuotinį žmogaus teisų deklaracijos 70-asias metinės, ir prisiminkime, pavyzdžiui, tokius straipsnius kaip antras, 18, 19 ir panašiai, Religijos laisvės garantavimas yra taikytinas visiems, visoms religijos ir taip pat visiems individams, tiek tikintiems, tiek netikintiems tikrai negalima klasifikavimo leisti tarp religijų, nes tikrai dėl to gali kelti rimtų problemų. O dabar suteiksiu dar žodį pabaigai ponui Gžip. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Manau, kad tikrai svarbiausia yra gerbti žmogaus orumą, būtent, manau, tai čia dauguma kolegų užsakė kalbėdami apie religijos laisvę. Religijos laisvė iš tikrųjų yra teisės į žmogiš, žmogaus orumo užtikrinimą dalis. Uh, Ir todėl reikėtų tikrai pacituoti visuotinių žmogaus teisų deklaracijos 18 straipsnį. E, religijos laisvė numato galimybę pakeisti savo tikėjimą religiją išpažinti savo tikėjimą vienam ar bendruomeniai su kitais, viešai ar privačiai, pa, iš, iš, išpažinti religiją, kažkokią tai a, a, savo praktiką, taip pat ūkdymę ir taip toliau. Taigi, a, pacitavau anglų kalbą straipsnį. Ir uh... Labai svarbu iš tikrųjų ieškoti pusiausviros, manau. Mm, tame, ką mes rašome, tame, ką mes konstatuojame, tame, ką mes norėtume matyti pranešimo projekte ir, ir taip pat ir ką pateikėme pakeitimais, ką norėtume integruoti į pranešimą. Uh, Aišku, sieksiu parengti kompromisinius pakeitimus, nes kuomet mes nusprendėme rengti šį pranešimą, tikrai Nenorėjome religijų, tikrai jokių ketinimų, net neturėjome religiją sudėlioti kažkokį tai reitingą, su, surašyti, kurios vertingiausios, kurios netokios vertingos. Iš tikrųjų, tai reikia pasakyti, kad religijos laisvė yra egzistencinis elementas, tai yra viena iš pagrindinių teisių asmens. Iš tikrųjų, tai viena iš pagrindinių žmogaus teisių, iš pažinti religiją, kažkokį tikėjimą. Ir mm, kolegos e, kalbėjo apie mm, įvairių asmenų persekiojimą, įvairių bendruomenių e, persekiojimą dėl religijos dėl jų, įsitikinimų. Iš tikrųjų, tai yra to straipsnio, kurį tik pacitavau, yra esminis pažeidimas ir noriu priminti, kad ES yra šios deklaracijos signatarė ir e, jeigu yra pažeidimas tas straipsnis, tai yra būtent žmogaus teisų pažeidimas. Aš manau, kad visuomet, kalbant apie tokį pranešimą, reikia turėti omenyje, uh, kad na, mes turime sutilpti tarp tam tikrą skaičių žodžių, ženklų. E, ribotas apimties yra mūsų e, pranešimas, tai aš, aišku, pasistengsiu kiek įmanoma integruoti jūsų pastabas ir, ir būtinai parengti tokius e, kompromisinius pakeitimus, kad jie atspindėtų šešėlinių pranešėjų ir kitų komiteto narių pozicijas. Mm, reikia paminėti taip pat, pavyzdžiui, tokius e, visai neseniai mūsų matytus atvejus pažeidimų Pakistane ir Libijoje, e, kur varžoma teisė išpažinti religiją, kuomet e, asmenys yra kalėjime. Uh, Tai, tai iš tikrųjų tas paminėtas klausimas būtent dėl religijos laisvės kalėjime yra labai aktuolus. Tai lygiai taip pat yra labai aktuolus klausimas dėl galimybės pakeisti tikėjimą, atsiversti kitą tikėjimą ir iš tikrųjų m, mm, labai svarbu yra paminėti uh, ataskaitą dėl, pavyzdžiui, įvairių religijų situaciją, sakykime, Indonezijoje, kur, sakykime, šis klausimas yra aiškiai išspręstas ir apibrieštas. Tai aš manau, na, gal reikėtų galvoti ne vien apie tai, kad e, paminėsime kažkokius konkrečius pavyzdžius, kad reikėtų galvoti ne apie tai labiau, o sutelkti dėmesį į mūsų pozicijos suformavimą ir išsakymą. Labai svarbu, aišku, pasakyti, kaip mes ES vertiname specialaus atstovo religijos ir tikėjimo laisviai um, vaidmenį ir reikėtų taip pat akcentuoti tai, kad svarbu sustiprinti jo įgaliojimus. Aš manau, kad tai tikrai neturėtų paskantinti šios pareigybės mm, kažkokio tai konkuravimas su pono Lambrinydžio atliekamu darbu. Ne, ne, ne, iš tikrųjų reikia aiškiai pasakyti, kad religijos tikėjimo laisvė yra viena iš pagrindinių teisių. Uh, ir, ir, ir netgi ir pats Janas Figelis tai aiškiai pareiškė nuomonėje, kuri parengta tikrai puikiai bendarbiaujant su ponu Lambrinidžiu. Aš manau, kad tai yra puikus, puikiai tokia atraminė bazė, tai, tai, tai tikra garantija rodanti, kad koks yra pono Figelio darbo laukas. Aišku, mes galime kalbėti ir Toliau tai, ką pasakė ponas Kan, kad jis nenori, kad, kad tai būtų specialus atstovas, bet na, aš pasisakyčiau už tai, kad reikėtų sustiprinti specialaus atstovo įgaliojimus. Nes aš manau, kad tikrai būtų labai svarbu jo vaidmenį sustiprinti ir mm, aš Esu tikras, kad mes sugebėsime surasti kompromisus tam, kad mūsų pakomitetis galėtų pateikti tikrai gerą um, e, nuomonę mm, pagrindiniam komitetui. Suteiks žodį AIVT atstoviai. Yes, thank you. Um, first of all, I would like to thank you that I... Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą, kuris yra pateiktas, kuris tikrai labai įdomus. Noriu pabrėžti tą pagrindinę žinią, kurią jis tik ką išsakė, kuri tikrai atitinka ir mūsų įsitikinimą, kad religijos ir tikėjimo laisvė mm, yra labai svarbi žmogaus teisių dalis tame tarpe ir žodžio laisvė yra, ir LGBTI teisės, ir, ir taip toliau, kitos žmogaus teisės. Mes, aišku, pasisakome už religijų tikėjimo laisvės propagavimą, konkrečiai neįvardijant konkrečių jokių religijų ar tikėjimų. Mes pasisakome apie e, religijos laisvės propagavimą bendrai. Uh, Mes labai glaudžiai dirbame su intergrupe mm, ir stengiamės užtikrinti palankęs bendradarbiavimo sąlygas su EIVT, EIVT atitinkamomis tarnybomis. Daugiau kaip 30 delegacijų dalyvavo bendrame darbe, būtent iš tų valstybių, kurios diskusijose buvo išryškintos uh, Mes labai glaudžiai bendarbiavome su DRUO komitetu, su pranešėjo visa komanda, pristatydami savo naujasias iniciatyvas ir priemonės saugoti ir propaguoti religijos ir tikėjimo laisviai. Mes ir toliau stengsimės savo darbuotojams sutikti visas, įrankė, visas priemonės, kad būtų galima organizuoti tinkamus mokymus šioje srityje. Mes toliau savo dialogose su trečiosiamis valstybėmis kelsime klausimą būtent e, dėl šios ryties e, problemų. E, taip pat ir New York'e mes ketiname pasiūlyti metinę rezoliuciją. 2019 metais mes taip pat pasisakysime už tai, kad jungtinių tautų specialaus pranešėjo įgaliojimai būtų pratesti, atnaujinti. Mes taip pat norime išsakyti susirūpinimą dėl to, kad uh, Mm, yra pažeidimai ir jose valstybėse, žmogaus teisų taryba, čia, čia paminėtina, Pakistanas, Mienmaris ir Kinija būtų itin aktualios valstybės, ta prasme, kad, kur, yra, kur vykdomi religijų žmog, ir, ir tikėjimo laisvės pažeidimai. Dėkoju, norėčiau tik priminti, kad AFET komitete balsuosime E, ryte, 20, lapkričio 21 dienos ryte ir po to sausio, e, per sausio plenarinę sesiją pristatysime plenarinėje sesijoje šį dokumentą. Šiek tiek e, anksčiau baigėme negu planavome. Kitas darbuotvarkės punktas yra labai svarbus, jis yra susijęs su asmenimis, kurie turi albinizmo sutrikimą dalyvauja taip pat ir svarbus svečiai. Palaukime 10 minučių, kol susirinks visi.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

Bene, possiamo iniziare questo. Gerai, galime pratesti savo darbą. Persime prie darbuotojas punkto, kuris yra skirtas veiksmams atsižvelgiant į rezoliuciją dėl albinizmo sutrikimą turinčių asmenų padėties Afrikoje. Ši rezoliucija buvo parengta 17 metų spalio 5 dieną. Posėdį dalyvauja regioninio albinizmo formo atstovai. Kaip žinote, albinizmas yra toks sutrikimas, kurį turi, turintys žmonės dažnai daugelie šalių susiduria su tam tikrais prietarais, dažnai netgi yra prievartaujami arba net nužudomi. Europos parlamentas 17 metų spalio mėnesį pasmerkė smurtą prieš žmonės, kurie turi albinizmo sutrikimą Malavyje ir pasmerkė taip pat e, bet kokią diskriminacijos, e, jų diskriminacijos formą Malavyje ir kitose valstybėse. Šiandieną, beveik praėjus, praėjus beveik metams po rezoliucijos patvirtinimo, turime šią puikią galimybę susipažinti su esama situacija, tų asmenų Afrikoje situacija, nes posėdėje dalyvauja kai kurie regioninio albinizmo forumo atstovai. Šis forumas yra organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra informuoti apie sunkumus, kurie kyla asmenims turintiems albinizmo sutrikimas įvairiose Afrikos valstybėse. Mūsų diskusijos yra aktualios, todėl kad net, net tik prieš dešimt dienų šešios albinistės, moterys turinčios albinizmo sutrikimą, išvyko iš Afrikos kopti Kilimandžaro, Kilimandžaro kalną, tam, kad būtų informuoti tam, kad padėtų informuoti apie iššūkius, kuriuos jiems kyla. Norėčiau pasisveikinti su svečiais. Iš Pietų Afrikos lankosi mūsų posėdėje Grace Mazibuko. Buko šia, Pietų Afrikos komis, komisarė lyties klausimais Pietų Afrikos e, visuomenės atstovė iš Kenijos lankosi pon, ponas Izak Muara, Kenijos Respublikos senatorius ir regioninio albinizmo formo narys senatorius yra pirmasis parlamento, Kenijos parlamento narys turintis albinizmo sutrikimą ir taip pat lankosi iš Nigerijos ir delegacijos vadovas Jake Appel. Uh, Pona Sepel yra albinizmo nu, fondo įkūrėjas. E, šis, e, ši organizacija yra nevyriausybinė organizacija, steigta Nigerijoje. Jis taip pat yra ir vykdomasis e, direktorius, dirbantis regioninėme albinizmo forume. Al Mm, mes jau esame susitikę e, su ponu Epel, kai Drua komitečio delegacija lankėsi Nigerijoje. Taigi norėčiau suteikti svečiams, kad jie galėtų pasisakyti po 5-6 minutės. Visų pirma, kalbės ponia Greis Mazibuko. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen, good morning. As I've been introduced. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Na, mane jau pristatė, aš esu Greis Mazibuko. Noriu naudodamas į progą padėkoti šiam komitetui už tai, kad sutikė galimybę mums atvykti ir pristatyti albinizmo problemą. Prieš metus šis klausimas buvo aptartas rezoliucija ir man atrodo, kad visuotinė žmogaus teisų deklaracijos pirmame straipsnėje yra pasakyta, kad visi žmonės gimsta laisvi, lygus ir turi vienodas teisės. Iš tikrųjų, iš tikrųjų, e, buvo įsteigtas regioninis albinizmo forumas. Jo tikslas yra ginti žmonės, kurie kenčia nuo albinizmo, ypač Malavija. E, Manau labai svarbu, kad mo, ypač moteris ir vaikai turintys albinizmo sutrikimą turėtų būti globojami. Mes kalbame apie žmogaus teisės, o ir mažos mergaitės turinčios albinizmo sutrikimą Afrikoje žmogaus teisės turi būti gerbiamos. Ir mes žinome, kad živ užkresti asmenys Afrikoje siekia lytinių santykių su jaunomis mergaitėmis, tikėdamėsi taip išgyti. Ir yra praktiškai medžiojami žmonės turintys albinizmo sutrikimą. Sakoma, kad norima gauti jų kūno dalis. E, taigi kyla žmogaus teisų iššūkis. Žmonės gyvena baimėje, jie atsiduria visuomenės paraštėse, negali susirasti darbo. Albinizmas iš tikrųjų yra lyga, kurią galima valdyti. Moteris gimdo vaikus, moteris turi turėti savo teisės, jos augina vaikus, bet joms yra labai sunku susirasti darbą. Svarbiausias dalykas yra švietimas. Žmonės turintys albinizmo sutrikimą turi turėti galimybę mokytis. Ir Aš jau sakiau, kad turi būti akcentuojamas žmonių su albinizmo sutrikimu orumas. Ir šie žmonės turi teisių ir žmogaus teisų komitetas turi apie tai kalbėti. Jis turi pasakyti, kad moteris ir visi afrikiečiai turintys albinizmo sutrikimą turi turėti galimybę naudoti savo orumu, taip pat jiems turi būti suteiktos įsidarbinimo galimybės reikia galvoti, kaip paremti žmonės, ypač tada, kai kyla pavojus jų gyvybėms. Mūsų šalise yra įvairių deklaracijų, yra e, žmogaus teisų dokumentų, kuriuose sakoma, kad moteris su albinizmo sutrikimu turi turėti galimybę eiti į mokyklą, mokytis ir laisvai keliauti po savo šalį. Šiandien mes labai džiaugiamės ir jaučiamės pagirbti mm, lankydamėsi šiame žmogaus teisų pakomitete. Mes žinome, kad Afrika bus išgelbėta, Afrika e, bus mokoma, mm, šviečiama. Ir kad visi žmonės, ne tik moteris, bet visi žmonės su albinizmo sutrikimu galės naudotis savo teisėmis. Svarbu, kad tie žmonės būtų išlaisvinti ne tik Afrikoje, bet e, visame pasaulyje. Ačiū. Grazie, grazie lei. Dėkoju. Norėčiau suteikti žodį ponui Izak Muara. Prašau žodis jums. Ačiū, tikiuosi, kad mane girdite. Kaip sakė pirmininkas, aš esu Isaac Mora, Esu pirmasis e, parlamento narys e, su albinizmo sutrikimu Kenijos e, parlamente. Noriu pateikti klausimą. Ilgą laiką yra kalbama apie rasinę diskriminaciją. Afrikos, kalbam apie Afrikos žemynų ir juododžių žmonių diskriminavimą. Ir Afrikos žemynas kreipiasi į visus, kiekvien, visas šalis, institucijas, kurios diskriminuoja žmonės dėl jų odos spalvos. Tačiau kaip atsitiko taip, kad patys afrikiečiai 21 amžiuje E, yra pagrindiniai asmenys, kurie žudo ir ima kūno dalis iš žmonių su albinizmu. Ir visų pirma, taip yra daroma dėl odos spalvos. Ir, e, taigi tai vyksta e, Afrikos žemynė ir Rytų Afrikoje, iš kur esu aš kilęs. Daugiau nei 600 žmonių neteko gyvybių dėl tų išpolių, kurios iš tikrųjų e, E, kurias iš tikrųjų lemia prietarai, kylantis iš įsitikinimo, kad mūsų kūno dalis gali atnešti sėkmę žmonėms, nes mes esame, mūsų oda yra balta. Na ir žinoma, taip yra ir dėl kapitalistinio godumo. Ponios ir ponai, žmonės e, turintys albinizmo sutrikimą visada egzistavo, tačiau jie būdavo priskiriami neįgalių asmenų kategorijai. Ir e, turint galvoje hierarchiją, šie žmonės nėra jos viršuje. Nes mes esame kažkur, kaž, kažkokie tarpiniai žmonės. Mes esame baltieji, bet nesame iš tikrųjų baltieji. Mes esame juododžiai, bet nepakankamai juododžiai. Mes esame neįgalus, bet nepakankamai neįgalus. Taigi mes esame kažkur per vidurį. Bet žmogaus teisų sistemoje, kuri yra įtvirtinta žmonių su negale konvencijoje, mm, yra kalbama apie neįgalumo socialinį modelį ir būtent ten mes randame atsakymus ir mes galime save apibūdinti kaip žmonės su negale. Dėl odos spalvos ir akių, nes dauguma iš mūsų taip pat turime regėjimo sutrikimų. Taip pat yra daug kliučių. Dauguma tų kliučių yra aplinkos kliūtis, jos susijusios su Saulė, su e, apst, e, užstatyta aplinka ir daugiausia kliūčių kelia e, požiūris į mus. Taigi taip mes e, turime ir negalę, tačiau mes esame kažkur per vidurį dėl odos spalvos. E, konvencijoje dėl žmonių su negale teisių pirmą kartą buvo pasakyta, kad e, dėl albinizmo yra diskriminuojama, bet e, žmonės su albinizmu yra, yra diskriminuojami ir diskurso apie negalę kontekste. Mes esame žudomi, yra nukertamos mūsų kūno dalis, taip yra pažeidžiama mūsų teisė į gyvybę. Toliau, kalbant apie nediskriminavimą, nors mm, mes mm, ir turime žmogaus teisų teisės aktus ir tam tikrus savivaldybių teisės aktus, diskriminacija nesibaigia, taigi būtina uh, E, visiems kartu siekti, kad tos deklaracijos taptų tikrovę. Žmonės turintys albinizmo sutrikimą e, e, turi sveikatos problemų, mums mes esame labai linkę į odos vėžį. Dauguma iš mūsų neturime galimybių įsigyti kremų nuo saulės, nes jie kainuoja apie 20 dolerių už buteliuką. Ir taip pat e, mūsų prastas regėjimas. E, dėl prasto regėjimo mums reikia tam tikrų priemonių. Tuo pačiu metu e, ir skurdas yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, nes paprastai, kai gimsta vaikas albinosas, tėvas pabėga ir moteris yra priverstos vienos gyventi auginti vaikus ir, žinoma, mergaitės turinčios albinizmo sutrikimą negali ištekėti. E, Kenijoje mes esame atstovaujami politinių lygių. Aš esu pirmas parlamento narys, turintis asbelinimo sutrikimą, taip pat turime ir teisėją, tačiau daugumoje Afrikos šalių e, žmonės su albinizmu nėra atstovaujami. Taigi mes e, kreipiamės į ES vystomojo bendradarbiavimo kontekste pagal 32 straipsnį taip pat ir protokoluose yra numačiusi dirbti su E, žmonių su albinizmo sutrikimu bendruomenėmis. Jūs sakėte, kad jūs e, remiate organizacijas e, skirtas žmonėms su albinizmu, įskaitant ir regioninį žmonių su albinizmo sutrikimu forumą. Ačiū. Šiuo interventu. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Ponas Eper, prašau, žodis jums. Norėčiau padėkoti pirmininkui ir e, Europos parlamento pirmininkui, e, parlamento nariams bei pakomitečio pirmininkui ir taip pat mūsų draugui, kuris tapo e, albinizmo tėvų e, Afrikoje, ponui Mikolak. Tikiuosi, kad teisingai ištariau pavardę. Mes atstovaujame e, regioniniam albinizmo formui. Norėčiau e, Jums pristatyti savo asmeninę patirtį. Mano tėtis e, buvo vedęs tris moteris ir jaučiau nuolatos E, spaudimą mano, mano motina manęs išsižadėjo, tai kol aš, man nesukako 3-3 metai net, nežinau, kas buvo mano biologinė motina. Norėčiau perduoti jums prašymą iš regionų formų. Reikėtų daugiau lėšų uh, iš jūsų biudžeto tam, kad būtų galima padėti afrikiečiams turintiems albinizmų sutrikimą. Taip pat e, reikėtų daugiau kontaktų su valstybių, Afrikos valstybių vadovais, tam, kad ir jie skirtų daugiau lėšų. Taip pat reikėtų paramos per ES delegaciją tam, kad būtų teikiama informacija apie albinizmą per darbotvarkę, bei reikėtų skatinti Afrikos sąjungą tam, kad albinizmas taptų jų mandato dalimi. Reikėtų skatinti jungtinės tautas taip pat atsižvelgti į albinizmą kaip į su vystimusi susijusi klausimą, nes iki šiol toks kla... tokios svarbos šiam klausimui nebuvo suteikta. Taip pat reikėtų lėšų iš delegacijos albinizmo problemams spręsti, bei reikėtų tinkamai rinkti duomenis ir stengtis įtraukti albinus, albinosus į politinius ir sprendimų prieimimo procesus. Norėčiau asmeniškai paskatinti, paraginti pakomitetį ir toliau bendradarbiauti ir kovoti, tęsti jūsų kovą. Dėkuoju Jums už rezoliuciją. Ši rezoliucija jau padarė poveikio visame pasaulyje Ir būtent jie vadovaudamiesi mums, mes galėjome atvykti čia ir pristatyti jums situaciją, situaciją visame pasaulyje ir Afrikoje. Būtina skirti dėmesio e, albinosams, dėl kad daugeliu iš jų teisėms, teisės yra pažeidžiamos. Dažnai Vaikai su albinoso, albino, albinizmo sutrikimu yra paliekami likimo valiai. Aš prisimenu vienos mot, moters, kuri turėjo šį sutrikimą, apsilankimą parlamente, kuri sakė, kad reikėtų įtraukti ir jų problemas į parlamento darbą. Mes mums e, gimus mes e, verkiame ir visi džiaugiasi, o mums e, mirus mes džiaugsimės ir, ir visi verks. Dėkuoju Jums visiems ir ypač dėkoju ES delegacijai Nigerijoje. Mes tikrai dėkingi Jums, dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad Tanzanijoje albinosai apibūdinami terminu zeru zeru. Ir tai, tas terminas verčiasi vaiduoklis, kaip vaiduoklis, bet jūs nesate vaiduokliai. Jūs esate žmonės, kurie turi turėti teisės, kaip ir visi kiti. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijai. Atsiprašau, ponas Užtrevičius paprašė žodžio. Thank you, Čia. <clears throat> Uh... Dėkoju. Gerbiami atstovai, norėčiau pasisveikinti su jumis atvykus į šį parlamentą. Tikrai puikia proga pasidalinti su jumis e, jūsų mintimis, e, jūsų patirtimi. Jūs susidurėte su netinkamu elgesiu iš aplinkos. Manau, kad tikrai labai svarbu išgirsti šią informaciją tiesiogiai iš jūsų. Jūs žinote, kokia yra situacija, albanizmo situacija Afrikoje. Mano klausimas yra toks. Ar yra kokiu nors gerųjų pavyzdžių, regioninio arba dvišalio bendradarbiavimo tarp valstybių Afrikoje pavyzdžių, kurie parodytų, kad yra kovojama su šankstiniu nusistatymu ir stengiamasi pasitelkti naują žmogišką požiūrį į visus asmenis. Kai kurie iš jūsų uh, minėjo Afrikos sąjungą. Galbūt yra kokiu nors politiniu iniciatyvų lyderių lygiu, padedant galbūt ir Europos Sąjungoje ir tarptautiniams donorams. Stengiantis sukurti tam tikras programas, individualizuotas programas, skirtas būtent šiems asmenėms. Pripresentiamo la komisiją. Visų pirma, suteiksime žodį komisijai. E, sentiamo la... Suteiksiu žodį komisijai. E quindi darei la parola. Taigi, visų pirma, kalbės ponia Rager. Sì, la, la ringrazio. Um... Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, mane tikrai e, e, įkvėpė, padarė man didžiulį įspūdį jūsų kalba, jūsų kalb... pasisakymas šiandieną. Džiaugiuosi ir dėkoju Jums už tai. Uh, Diskriminacijos draudimas visose srityse yra vienas iš pagrindinių principų ES sutartyse ir ES yra įsipareigojusi kovoti su diskriminacija per e, ryšius su užsieniu. Vienas iš svarbių aspektų žmogaus teisų plane yra skirtas kovai su diskriminacija. ES e, e, susirūpinimą kelia diskriminacija su albinizmo sutrikimą turi, e, turi e, susirūpinimą kelia e, diskriminacija albinizmo sutrikimą turinčių asmenų atžvilgiu. Mes ir toliau stebime žmogaus teisų situaciją apskritai, bet ypač daug dėmesio skir skirdami labiausiai pažeidžiamoms grupėms. Yra tokių šalių, kurios dar neratifikavo neįgaliųjų e, teisų konvencijos ir skatiname tas valstybės kuo greičiau ratifikuoti e, šią konvenciją arba ją taikyti. Albinizmui nemaža dalis e, konvencijos dalių konvencijos galėtų pasitarnauti. Pavyzdžiui, tekstas, kuris susijęs su kova su diskriminacija arba su teisėmis į deramą apgyvendinimą arba įtraukimą į visuomenę. Pas praėjusiu metu rezoliucijoje matome, kad buvo pasiekta pažangos. Deja, dar reikėtų dar dėti daugiau pastangų norėčiau minėti ka, šalis, kurios yra įvardintos rezoliucijoje. Ir e, toliau mano kolega Douglas Carpenter taip pat apie tai pasisakys. Malavija bent šią. Bent šeši išpoliai buvo nuo metų pradžios. Uh, Malavija reikia kuo daugiau dėmesio. E, pavyzdžiui, reikėtų tinkamai ruošti teisėjas saugos darbuotojus ir e, samdyti policininkus. Mozambike taip pat buvo pasiekta pažangos sugriežtinus teisingumą žmogaus teisų komisija numatė pat albinizmas yra viena iš svarbių e, temų, remiant 16 metų planu. Burundija buvo suorganizuota konferencija skirta albinizmui šiemet. Reikėtų dar daugiau paramos ir įsitraukimo. Nors mūsų delegacija Nigerijoje jau dėjo daug pastangų, reikėtų taip pat konstitucinės ir teisinės apsaugos ir apsaugos priemonių. Europos Sąjunga ir toliau bendradarbiaus su valst... vyriausybėmis, vietos institucijomis ir piliečių visuomenė. Taip pat e, ir toliau informuos apie albinizmo sutrikimą turinčių asmenų teisės. Tarptautiniu lygiu mes ir toliau skatinsime žmogaus teisės, e, albinos, albinosų žmogaus teisės. ir manome, kad reikėtų jungtinių tautų nepriklausomų eksperto skirto šiai temai. Mes informuosime apie veiksmų planą, tai darysime ir čia, ir per delegacijas. Suteiksiu žodį kolegai Douglas Carpenter. Thank you, Chair. Um, distinguished speakers. Ačiū pirmininkė, gerbiami uh, svečiai. Visų pirma, tikrai labai norėčiau išsakyti uh, kaip vertiname visą tai, ką Jūs pasakėte, tai liudyje, kokius, su kokiais iššūkiais Jūs susidurėte. Iš tikrųjų, mano darbas yra po šių diskusijų mm, su atitinkamų valstybių ambasadoriais papa, dirbant papasakoti, ką mes girdėjome iš jūsų ir, ir tikiuosi, ir, ir, kad ir kažkokios tai geresnės praktikos e, pavyzdžių mes galėsime paminėti, nes nustie, stengiamės e, pasiekti geresnės situacijos. Ir greta to, ką kolegos pasakė dėl, dėl bendrai žmogaus teisų situacijos, labai svarbu kalbėti apie švietimo svarbą ir tai, kaip uh, albinizmo klausimą įtraukti ne vien tik tai į pilietinių, bet ir tai į teisinių diskusijų kontekstą ir čia mums reiktų jūsų patarimo dabar dėl regioninių klausimų. Ketverius metus dirbu ir e, rytų ir pietų Afriką labai atidžiai stebiu ir man atrodo, kad yra tam tikrų ir teisės aktų pasiūlymų Tai aš norėčiau atidžiau gal panalizuoti tą klausimą. Aukščiausio lygio, kalbant, tai taip, aišku, tai yra vystimosi klausimas, bet taip pat yra ir politinis klausimas. Ir geriausias būdas pasiekti pažangos tai yra aukščiausio lygio politinius kontaktus panaudoti ir priminti partneriams, kad mums tai yra prioritetinis klausimas. Ir dar paskutinis dalykas, ką aš manau sužinojau naujo, tai yra, kad mums reikia patikimų duomenų, nes uh, Labai dažnai mes pasiremėme kažkokią tai perpasakotą informaciją, kokiamis tai istorijomis, bet mums reikia faktinės informacijos. Uh, Ir galbant apie tas valstybės už Afrikoje, už kurias aš esu atsakingas, tai galiu pasakyti, kad, na, iš tikrųjų yra tokių grupių, kur reiktų kalbėti apie apsaugą, apie uh, teisinį persiekimą, darbą su policija ir um, teisės saugos institucijomis. Yra uh, valstybių, kur situacija iš tikrųjų dar yra labai pavojinga yra tam tikrų galbūt pagerėjimų, pavyzdžiui, sakykime, Tanzanijoje, smurto propavyzdžių atveju, bet aš manau, kad mūsų prelegentai tikrai sutiks su tuo, kad vis tik tai incidentai dar yra labai rimti ir jų nemažai. Tai reiškia, kad tikrai a, psichologinė problema yra didelė, tai yra ir kapų išniekinimas, iš ekskumacija ir taip toliau. Dėl malau Dėl Malavio, man atrodo, bent šeši išpoliai šiemet jau yra užfiksuoti ir iš tikrųjų tas klausimas yra mūsų dialogo su policija vienas iš svarbių klausimų. Toliau, <clears throat> kur galėtumėm gal pozityviau kalbėti, tai čia galbūt e, tikrai reikėtų kalbėti, kaip tas klausimas įtraukiamas į žmogaus teisų diskusijas. Uh, Tai tikrai mūsų žmogaus teisų strategijos dalis tai turėtų būti, kuomet dirbame su, su visomis valstybėmis, ypač tomis, kurios paminėtos 2017 metų rezoliucijai. Toliau dėl žmonių su albinizmu dalyvavimas. Tai ne vien tik tai jų apsauga, bet ir jų pilnateisis dalyvavimas vis, visame valstybės, visuomenės gyvenime. Tikrai Džiugu, kad turime Panamarą šiandien tarp svečių. Jis tikrai yra puikus pavyzdys to, ką galima pasiekti ir kaip to galima pasiekti. Nes geriausia, geriausias kelias mm, pažangai užtikrinti yra parodyti, kad žmonės su albinizmu irgi gali būti lyderiai, gali įkvėpti kitus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Nigerijos, pažiūrėjau, atveju mūsų pagalba taip pat e, numatyta ir rinkimų demokratijos rytise. Na ir galiausiai, mielai atsakysiu jūsų klausimus, jei turėtume dėl konkrečių valstybių, bet aš labai raginčiau visus prelegentus susisiekti su mūsų ambasadoriais. Jie tikrai mielai su jumis kalbėsis, jie nu, norėtų iš jūsų išgirsti daugiau informacijos ir ne vien tik tai bendrų dalykų, bet konkrečių jūsų patarimų, kokius įstatymus reikėtų pakeisti, kur išteklius investuoti, ką daryti su švietimu, ugdymo. Uh, planais. Aišku, tai yra sveikatos priežiūros labai rimti klausimai ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad labai daug kas yra pasirengę jūsų labai atidžiai klausytis. Ačiū. Grazie. Adesso sentiamo la signora Vitkova. Ačiū. Lekora, prašom. Stavolta parla, sì. Thank you very much. Ačiū. Aš ilgai nekalbėsiu, nes man atrodo, kad mm, daug kas yra įvatai ir aktualu jau paminėta, bet e, galbūt svarbu kalbėti apie bendradarbiavimą, kad aktyviau būtų dirbama ateityje. Tai iš tikrųjų aš galėčiau ir paminėti, ką dabar mes jau esame padarę ir ką gal mes ateityje ketintumėm daryti, kad, kad tikrai būtų pasiekta pažangos šiais klausimais dėl žmonių su albinizmu situacijos gerėjimo. Uh, Taigi, kalbant apie tai, kas yra padaryta, mes analizavome žmonių su albinizmu teisų situaciją, ypač įvertinant Europos demokratijos žmogaus teisų instrumento kontekstą, bet taip pat ir individualių lygmenių mes turime žmogaus teisų gynėjus, kurie yra remiami per ES žmogaus teisų gynėjo e, netidėliotinos pagalbos fondą, nes tikrai yra daug išpolių, kaip mes matome, prieš žmonės, kurie išdrįsta garsiau apie tai pakalbėti. Yra tokių atvejų, kuomet asmenys yra perkelti į kitas vietas, yra apsauga tam tikra ir teisinė apsauga ir, ir, ir, ir kai kuriais atvejais ir, ir finansų parūpinta. Mm e, Mes ypač dirbame Nigerijoje, Ugandoje, Burundi. Dirbame ir su organizacijomis, kuriams šiandien yra atstovaujama. Bet dabar, ko mes per savo priemonę siekiame, tai yra platesnių veiksmų mes norėtumėm. Mes uh, labai rimtai svarst, ieškome galimybių užtikrinti finansavimą regioniam finansavimui programų, kurios būtų skirtos žmonėms su albinizmu. Ne vien tik tai Europos demokratijos žmogaus teisų instrumentas remia mm, tą sritį, EVT ja, tai taip pat dirba tais klausimais, todėl svarbu būtų pripažinti e, pasakyti, kad e, taip yra ir, ir vystoma bendradarbiavimo klausimas, ir uh, a ir humanitarnis klausimas, ir iš tikrųjų ADF yra skiria daugiau kaip 500 tūkstančių eurų, kad būtų galima padidinti žmonių su albinizmu dalyvavimo galimybės rinkimuose, atstovavimo jiems galimybės Nigerijai. Dėmesys per tas programas yra sutelkiamas į tai, ką uh, mes ir girdėjome, tai yra politika, pripažinimas žmonių su albinizmu kaip kitos grupės, duomenų surinkimas, taip yra labai svarbus dalykas, toliau sveikatos priežios klausimai. Tokie paprastie atrodytų dalykai, kurie gal mums atrodo um, akivaizdus mums, pavyzdžiui, kremai nuo saulės, kurie būtų pakankamai pigus. Na ir toliau fizinio integralumo apsauga, asmens neliečiamumo apsauga. Ap, ir AŠR 2018-2020 metų programoje yra numatoma tolesnė veikla tiek delegacijų lygmenių, tiek ir, ir labiau regionių lygmenių, kad tikrai būtų galima paremti įvairias vykdomas programas. Grazie. Prego, onorevole. Dėkuoju, prašau žodis ponui. I just, uh, uh... Ačiū pirmininkė, aš noriu atsiprašyti. Mm, turėjau dalyvauti Envi komitete, nes vyko labai svarbus balsavimas, todėl negalėjau sekti diskusijų šioje salėje, nors labai to norėjau. Kaip žinote, dalyvavau misijoje į Nigeriją kiek anksčiau šiais metais. Ten asmeniškai susitikome su atsakingais asmenimis atsto būtent e, asmenų su albinizmo sutrikimu atstovais ir aš manau, kad šiuo atveju galima kalbėti apie visas Afrikos valstybės, nes e, tikriausiai Agnizmo sutrikimą turinčių asmenų situacija Afrikoje yra pati baisiausia, palyginti su, su tuo, kas yra visame pasaulyje. Tikrai didžiulė garbė mums šiandien teko, kad turime delegaciją prelegentų iš, iš Nigerijos, iš Pietų Afrikos, iš Kenijos. Džiaugiamės, kad jūs atvykote pasidalyti e, savo patirtimi dėl to, kokiu su kokiamis problemomis susidurėte, tikrai baisu, kad iš tikrųjų asmenys su albinizmu yra nustumiami į visuomenės paraštės, iš tikrųjų yra mm, toks tradicinis nusistatymas kai kuriuose valstybėse, kai kuriuose valstybių dalyse yra iš tikrųjų labai neigiama nusistatymo yra a, ir prietarų kurie dar labai gajus ir bet kokio tipo neigiamas nusistatymas prieš tokią asmenų grupę būtinai turi būti išsklaidytas, aiškiai pasakant, kad tai mūsų broliai ir seserys asmenys su albinizmu čia tiesiog nieko ypatingo, tai tik tai pigmento nebuvimas. Ir mes turėtumėm suteikti visokiojo pagalbą, kokios tik tai jums galėtų prireikti, ką mes tai galėtumėm padaryti. Sentirei adesso di nuovo i nostri ospiti. Dėkuoju, norėčiau vėl suteikti žodį mūsų svečiams, tam, kad sureaguotų įsakytus komentarus. Taigi visų pirma, žodis poniai Mazibuko. Ačiū. Manau, kad uh, klausantis šiandienos diskusijų ir mm, pažado dirbti kartu, mes tikrai jaučiamės pagerbti. Bet norėčiau pasakyti štai, ką regioninis albinizmo forumas mm, mato, kad šalis yra užsipuolamos atskirai. Na, e, jeigu skaičiuojame bendrai, tai bendras išpolių prieš žmonės skaičius visoje Afrikoje nėra labai didelis, tačiau mano šalyje, Malavija, taip pat Mozambike yra kitaip. Taigi regioninis forumas suvienis afrikiečius, kad jie kalbėtų vienu balsu ir kad Na, turiu pasakyti, kad šalių sienos Afrikoje yra keuros, niekas nieko nekontroliuoja, gali tiesiog pereiti per gatvę ir atsidursi, jau, bus jau nebes Pietų Afrikoje, o Mozambike. Mes kažko pasieksime tik susivienyje. Ir jeigu Nigerijoje bus gerosios praktikos pavyzdžių, tai jie bus perduoti Malavijui ar Kenijai. Dabar grįžtų prie Pietų Afrikos. Galiu pasakyti, kad mūsų lyties, lyčių lygybės komisija tikrai dirbsime. Iš tikrųjų, su albinizmu susiduria ne tik moteris, pačios turinčios šį sindromą. Tos moteris, kurios pagimdo vaikus su albinizmu, taip pat bus nustumtos. Vis dėlto mes matome, kad e, e, trūksta švietimo ir genetikai, tarkime, ligoninėje prieš moterį gimdant nepasako, kad kyla pavojus, jog jį pagimdys vaikas su albinizmu. Bet mes turime dirbti iš vien, turime vienyti Afriką per regioninį albinizmo forumą. Grazie. Dobra, prego. Ačiū. Prašom, kitas kalbėtojas. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti visiems kalbėjusiems e, ir iš parlamento, ir Europos komisijos. Taip pat dėkoju ir mūsų sponsoriui, ponui Mikolašev iš Slovakijos. E, aš džiaugiuosi, kad yra sprendžiamas į klausimas ir mes dirbsime iš vien, kad gyvendintume praėjusiu metu rezoliucijų tikslus. Taip pat turiu pasakyti, kad e, turime taip pat atsivežę ir dokumentų šio klausimu, bet kadangi laiko neturime, tai jo, mes juos jums tiesiog įteiksime ir jūs tada pamatysite išsame informaciją apie padėtį Afrikoje. Trečias dalykas. Noriu padėkoti už tai, kad jūs ketinate teikti paramą, jūs teikiate paramą viso žemynų veiksmų programai tie ritualiniai žmonių su albinizmu žudimai yra tarp valstybinis nusikaltimas. Mes matome, kad tie nusikaltimai eina iš vienos šalies į kitą, į Tanzaniją, Malavį, Pietų Afriką. Taigi reikia bendrų pastangų, reikia taip pat stiprinti organizacijų ir vyriausybių gebėjimus, kad būtų galima tada rasti geriausios praktikos pavyzdžių. Kenija turi nemažai geriausios praktikos pavyzdžių, reikia pagalvoti, kaip jais dalintis. Taigi mes mokomės ir mes norime paprašyti ES pasinaudoti savo politinę galę, kad mes įgytume svertų bendraudami su jungtinių tautų sistema, taip pat su kitomis daugia šalėmis organizacijomis. Ačiū pirmininkė. Na, gydytojau, e, bandžiau išvengti tarti jūsų pavardę. Nežinau, nežinau kaip ją ištarti. Na, ponė Maduku yra iš Nigerijos, ji nelabai uh, mėgsta būti dėmesio centre, bet aš turiu pasakyti, kad ji atliko milžinišką darbą ir sudarė sąlygas mums veikti. Daugelis Afrikos šalių turi nacionalinius reagavimo planus ir politiką. Jūs žinote, kad, bet jūs žinote, kad problema Afrikoje yra ta, kad politika yra formuojama, bet neįgyvendinama. Tačiau yra tokių organizacijų kaip Europos parlamentas, E, pakanka tiesiog pašnapždėti kažką, e, pavyzdžiui, Afrikos sąjungos pirmininkui ar Afrikos šalių prezidentams ir bus įmamasi politikos įgyvendinimo. Kitą savaitę mes turėsime galimybę kalbėti su Afrikos sąjungos žmogaus teisų komisija Gambijoje. Ir aš kartu su Greis dalyvausime šiame forume tačiau mums reikia postumio iš ES. Jūs esate šio proceso vėliavnešiai, jūs pradėjote šį procesą ir reikia jūsų tolesnės paramos. Taip pat mm, jūs nusipelnote pagirimo ir mm, su projektai Afrikoje, projektas Afrikoje yra tikrai sėkmingas, jį reikia plėsti ir jį perkelti į kitas Afrikos šalis, pradedant Nigeriją. Uh, Prieiga prie socialinių paslaugų. Mūsų gebėjimai čia yra labai riboti ir aš labai noriu rekomenduoti pasigilinti į šį projektą. Jis neturėtų paskatinti konkurencijos su kitais žmonėmis, kurie turi daugiau pajėgumų. Tai yra specialus projektas, e, konceptualus projektas, jis pasiteisino Nigerijoje, jis padėjo spręsti žmonių turinčių albinizmo sutrikimą konkrečias problemas ir taip pat užsitikrino vyriausybės paramą ir įsipareigojimus. Tai yra sėkmės pavyzdys ir manau, kad jį reikia nagrinėti ir galvoti, kaip šį projektą perkelti į kitas Afrikos šalis. Kitas dalykas - politinis įsitraukimas. Aš esu 57 metų, niekada gyvenime nebalsavau, bet uh, kitais metais pirmą kartą atiduosiu savo balsą ir tai bus ES dėka, kadangi jūs sukūrėte tą erdvę ir dabar jau mane užplūdo emocijos, jūs už, už, sukūrėte erdvę tokiems žmonėms kaip mes daryti įtaką rinkimų institucijoms, tai daryti teisėtai ir pasiekti, kad galėtume, kad mūsų balsas būtų išgirstas, kad mes galėtume atiduoti savo balsą tai yra puikus projektas, reikia, kad jis būtų išplėstas. Mes dabar dirbame tik e, trijose e, valstijose iš 36 Nigerijoje. E, reikia, kad tai būtų daroma ir kitose Afrikos šalyse. Isaac E, veikia, bet mums reikia daugiau ISEC ir tokie visoje Afrikoje ir tokie projektai kaip šis sukurs tą erdvę, kurios taip reikia. Ir kai mes jau turėsime politinį balsą, tada susikursime ir ekonominį balsą. Ir kaip sakė mano sesuo, e, pagrindinis mūsų principas turi būti švietimas, švietimas, švietimas. Ačiū. Bene, grazie, grazie a tutti voi. Per... E, dėkoju jums visiems už tai, kad lankėtės mūsų posėdėje, už tai, kad e, mums leidote įtraukti darbo tvarkę šį svarbų klausimą. Tai yra tikrai asmenis klausimas susijęs su žmogaus teisėmis ir taip toliau. Ar mes galime prisimti kokį nors įsipareigojimą ar galime tikrai įgyvendinti kokį nors įpareigojimą. Aš manau, kad mes tikrai turėsime puikią progą kitas, kitą mėnesį Europos parlamente, kuomet vyks žmogaus teisų savaitės renginiai, minint 70-metį nuo tada, kai buvo patvirtinta deklaracija. Manau, kad reikšdami savo nuomonę Diskusijų metu turėsime taip pat pabrėžti ir albinizmo klausimą. Taip pat būtent čia, šiomis savaitėmis mes e, diskutuojame apie svarbę priemonę ES, tai yra finansinę priemonę. Turėsime skirti apie 90 milijardų eurų kitiems metams, keliems metams. Ir viena iš priemonių, kuri yra uh, E, kuria yra skirta lėšų, e, yra skirta taip pat e, ir žmogaus teisėms, ir Afrikos vystymus skirta priemonė. Reikės įvertinti, kaip būtų galima skirti dar daugiau lėšų gerai patirčiai finansuoti ir susijęti jai su albinizmu. Taip pat dar vienas politinis įsipareigojimas – yra toks. Birželio 13 yra skirta tarptautinė, yra tarptautinė albinizmo diena. Jos metu reikėtų imtis dar daugiau veiksmų, įsipareigoti imtis būtent jų ir šią dieną. Dėkuoju Jums visiems už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Mūsų posėdis baigėsi būtent šio klausimu. Po pietų mes e, dirbsime, tesdami posėdėje seminaru, kuris yra e, skirtas e, rinkimams, rinkimų stebėjimui. Dėkoju Jums.